į savo vietas. Darbą pradėsime nedelsant. Dar kartą sveikinu Jūs Europos parlamente, ypač sveikinu, kadangi vakar jau diskusijų metu sutikome, taip pat tęsėme darbą darbo grupėse. Vakare dalyvavome koncerte Ir dabar noriu pasveikinti labai šiltai ministrą pirmininką Orbaną, kuris vadovauja ES pirmininkaujančiai valstybei ir taip pat noriu pasveikinti Europos komisijos pirmininką poną Baroso. Turime garbių svečių, taip pat turime ir prelegentų, kurie kalbės mūsų parlamentinėme susitikime. Dėkoju vadovams už tai, kad jie atvyko į mūsų bendrą parlamentų susitikimą. Šios dienos tema yra Vakarų Balkanai link labiau integruotos Europos. Tai yra labai svarbi tema visoms valstybėms narėms. Visos valstybės narės yra labai susidomėjusios šiuo klausimu. Vakar vyko puikios diskusijos Noriu priminti Jums, kad mes dar toliau turime vertimą 21 ES kalba, taip pat kroatų, bosnių hercegovinos, juotkalnyjos ir albanijos kalbomis. Kas pageidaujate pasisakymo laiko, pasisakymo galimybės. Bus galima tai padaryti, turėsime galimybę diskutuoti su Vengrijos ministru pirmininku ponu Orbanu ir Europos komisijos pirmininku ponu Baroso. Tai tiek įžangos į mūsų posėdį. Noriu dabar iš karto paprašyti parlamento pirmininko koverio, taip pat, kadangi mes pirmininkaujame posėdžių kartu, kadangi yra ir Vengrijos pirmininkaujančios valstybės atstovas, aš iš karto paprašysiu jūsų ir perimti pirmininkavimą, prašom. Ačiū pirmininkė, man tai didžiulė garbė, dėkoju Jums už šią galimybę. Ponios ir ponai, noriu visus Jūs pasveikinti, susirinkus į antrą mūsų sutikimo dieną. Kaip Europos parlamento pirmininkas jau pasakė, vakar turėjome galimybę dalyvauti kultūrinėme renginyje, o pirmas darbo tvarkės punktas yra darbo grupė ataskaitos apie vakar atliktą darbą. Kiekvienai darbo grupėje bus skirta 10 minučių, kad jie galėtų pristatyti savo vakarykščio darbo rezultatus. Visų pirma, paprašysiu ponios Doris Pak. Papasakoti apie pirmos darbo grupės darbą. Mėly kolegos, Taigi vakar mes kalbėjome apie teisingumo laisvės ir saugumo erdvės klausimus, kalbėjome apie vizų liberalizavimą, e, migraciją, policijos ir teisminį e, bendradarbiavimą, e, kopą ir Krievskovska pirmininkavo posėdžiui. Tikrai labai svarbi tema teisungumas, laisvė ir saugumas. Ir dalyvavo daug e, vietinių e, narių ir taip pat e, atstovų iš nacionalinių valstybių. Akivaizdu, jog vis dėlto gaila, kad Visiškai nebuvo e, Serbijos atstovų Lenkija ir kai kurios kitos šalis kalbėjo apie vizų liberalizavimą. Pažymėta, kad tai buvo svarbus žingsnis link e, regioninio bendradarbiavimo. Kosovos pristatė e, naujausią situaciją savo šalyje, bei pažymėjo, kad reiktų bent jau kelių, kelio gairių planą dėl vizų liberalizavimo jam pasiūlyti. Taip pat buvo paraginta mm, glaudžiau bendradarbiauti visus klausimais ir Vokietija, Graikija daug kalbėjo apie e, migraciją. Migracija ir nelegalus migrantai yra svarbi tema, tačiau negalima čia pamiršti žmogaus teisių Taip pat buvo atkreipta dėmesys, kad bendroji prieglaušio politika galų galia turi būti įgyvendinta, nes ji yra tvirtinta ir Lisabono sutartyje, Lenkija, Bulgarija. Tai e, palėtė beje pažymėta, kad vizų liberalizavimas tikrai netvedė daugybės migrantų į vakarų ir šiaurės Europą. Europolos ir Frontex buvo teigiamai įvertinti, Švedija mm, ir Graikija ypač tą pabrėžė. Policinė, policijos bendradarbiavimas ir regioninis bendradarbiavimas sulaukė didelio dėmesio Lenkija pabrėžia būtinybę glaudžiau bendradarbiauti pačioms šalims tarpusavę, ne tik su Europos Sąjunga. EP nariai pabrėžė ypatingą Europos policijos vaidmenį regione. Taip pat buvo pabrėžta svarbi regioninės bendradarbiavimo tarybos rolė. Taip pat buvo palės ta kova su korupcija, kova su priekyba žmonėmis, tai yra prioritetiniai klausimai policijos bendradarbiavimo srityje. Na, problemų yra daug, tačiau pagrindinė problema yra socialiniai skurdas ir didelis nedarbas socialinė sanglauda ir socialinė apsauga yra svarbios priemonės kovojant su šitais e, nusikalstamais reiškiniais. Švedija palėtė e, korupciją ir narkotikų klausimą. Taip pat buvo e, pažymėta, jog vakarų Balkanų valstybės turėtų aktyviau įgyvendinti savo įsipareigojimus teisingumo srityje. Bulgarija palėtė ksenofobijos klausimą ir buvo e, vienas pasisakymas ir dėl mažumų teisių. Teisingumo sistema. Teisingumo sistemos reforma yra prioritetas pietričio Europos. Prieiga prie teisingumo sistemos ir teismų dar nėra visiems lygi. Kai kurie kalbėtojai pažymėjo, kad uh, Reiktų teisės aktų gyvendinimą nuolat stebėti ir žiūrėti, ar viskas atliekama tinkamai Bulgarija ir uh, Vengrija pabrėžė, jog reikia stebėsinos mechanizmo, kuris įtvirtintų uh, tvarumą. Be jokių abejonių buvo nepamiršęs Serbijos būtinybė bendradarbiauti su būdžiamųjų bylų tribunolu buvusiai Jugoslavijai ir Akivaizdu, kad kiekvienas įtariamasis turi susilaukti teisingumo. Na, aš pabandžiau kiek įmanoma trumpiau sutraukti tai, kas buvo pasakyta. Aš tikiuosi, kad nieko nepanašau ir atsiprašau, jeigu kažko nepaminėjau. Ačiū. Ačiū, ponė. Pak. Dabar suteiksiu žodį ponui Mihai Bala, kuris pristatys antrosios darbo grupės, e, kurioje buvo kalbama apie piliečių integraciją rezultatus. Gerbima pirmininkai, gerbiami vicepirmininkai, ponios ir ponai, kolegos. Man teko garbė pirmininkauti darbo grupiai kurioje buvo kalbama piliečių integracija ir aš ten e, skaičiau pranešimą. Kaip žinote, vengrams ši tema labai svarbi. Mūsų istorija mus išmokė, kad pilietybė nėra tik tai teisinė kategorija. Tai yra susiję ir su emociniu tapatumu. Pilietybė turi emocinį ir kultūrinį metmenį ir tai yra labai svarbu plėtros procesui lygiai tiek pat kaip ir formalūs susitarimai. O politikai turi būti tas tiltas, kuris sujungia teisinės kategorijas ir žmonių širdis ir protus bei kasdienybę. Vengrijai tai yra lengviau padaryti, nes su Vakarų Balkanais turime užmesgę istorinius ryšius, bet to esame sukūrę abipusį supratimą. Todėl šią temą ir pasirinkome bendram parlamentiniam posėdžiui. Jelko Kacin buvo šios darbo grupės pirmininkas. Jis sakė, kad vakarų Balkanų <laughs> integracija yra labai svari ES, nes labai svarbi ES, nes tai suteiks papildomos vertės. Be to buvo kalbama apie buvusios Jugoslavijos valstybių kultūrinę įvairovę. Ir atkreiptas dėmesys į tai, kad išlieka įtampos ir susiskaldimo, e, kurie dar labai gyvybingi šiame regione ir kurie įtakoja integracijos procesą. Taip pat buvo pasakyta, kad šiuos uždavinius reikia spręsti kartu. Mes e, pastebėjome, kad diskusijos tik nacionaliniu lygiu prisidės prie abipusio supratimo. Todėl reikia daugia šalių forumų diskusijoms, tokių kaip vakar. Tam, kad ES būtų atstovaujama subalansuotai, reikia dėti daugiau pastangų. Taip pat būtina pabrėžti, kad tarptautinės ir ES institucijos dažnai yra atitolusios nuo piliečių. Todėl ir nacionaliniai parlamentai, ir Europos parlamentas atlieka labai svarbų vaidmenį e, tarpininkaudami. Savo pagrindinėje kalboje aš paminėjau Vakarų Balkanų integracijos procesą, vertindamas jį iš tų val valstybių perspektyvos, galvojant apie jų uh, sugebėjimą pritaikyti socialinius, ekonominius ir politinius kriterijus. Tačiaugi visų svarbiausia yra piliečių integravimas ir jį reikia labiausiai skatinti. Tai itin pasakytina apie Vakarų Balkanų regioną. Pažvelkime į pastarųjų 200 metų istoriją Vakarų Balkanuose ir pamatysime, kad tai yra e, regionas pilnas etninių konfliktų ir pagrindinis tikslas visuomet buvo tuos konfliktus pažaboti. Etninė integracija yra vienintelė ateities e, perspektyva šiam regionui. Tokiu būdu visuomenė galės priimti reikalingas reformas, kad jie visi jautųsi Europos šeimos dalimi, e, kad suprastų jog Europos tapatumas reiškia abipusių supratimą, o ne kažkokios, kažkokio identiteto sunaikinimą. Piliečių integravimui padės ir ES teisino pritaikymas ir būtent toje srityje mes turim daug dirbti. Gerbimi konferencijos dalyviai. Švietimas be abejo yra racionaliausia priemonė užtikrinti viską, apie ką aš kalbėjau ir e, tokiu būdu visuomenės nuomonė ateityje galėtų pasikeisti. Be abejo, iškils daug sunkumų, tačiau nenormalu yra tai, kad. Atsiprašau, nėra įprasta tai, kad didelė dalis Balkanų jaunuolių gali mokytis ES valstybėse narėse, nes tam paprasčiausiai trūksta lėšų, todėl mes ir prašome jūsų pagalbos. Galbūt valstybių narių vyriausybės galėtų pasinaudoti vadinamosiomis dvinių programomis plačiau, kad e, e, tautos geriau pažintų vienos kitų kultūras. Čia turime ieškoti sprendimų. Mes nesakome, kad žmonės iš to regiono turi migruoti. Žmonės gyvenantis tose visuomenėse turi gauti reikalingų žinių, su jais turi būti keičiamasi patirtimi, turi būti sukurti komunikavimo tinklai. Jauni žmonės išvažiuojantis mokytis į užsienį turi grįžti namo ir pasinaudoti sukauptomis žiniomis namie. Kačin taip pat kalbėjo, kad Vengrijos pirmininkaujančios tarybai pagrindinis prioritetas tai ir yra. Vakarų Balkanuose yra labai daug etninių grupių atstovų. E, kurie mano, kad ES integracija yra taikos užtikrinimo būdas. Ir to regiono piliečiai tikrai e, nepasidžiaugs, jeigu e, pagalvos, kad ES bandys sujungti jų kultūras ar sumesti jas į vieną katilą. Iš tiesų mes turim suprasti, kad ta tapatybė ir e, nacionalinis paveldas visame regione bus išsaugotas. Kalbame apie piliečių integravimą. Vakarų Balkanų atveju tai yra susiję ne tik su vienos ar kitos valstybės piliečiais, bet ir su atskirų etninių grupių e, tapatybė ir integravimusi, ypač kai tos grupės gyvena skirtingose valstybėse. Be to yra labai svarbu tą įvairovę vertinti ne kaip trūkumą to regiono, ne kaip grėsmę neramumams, bet e, kaip e, naujų galimybių atveriantį faktorių. Šiame regione yra buvę daug gilių konfliktų, bet e, jų reikėtų išvengti ir natūraliai skirtingos kalbos, skirtingos kultūros turėtų sugyventi. Džiaugiamės, kad nacionalinių ir Europos parlamento nariai pradėjo diskutuoti šią temą. Grup, mūsų darbo grupėje labai daug pasisakė ir vakarų Balkanų e, valstybių atstovai. Tai reikalinga, nes dialogas su regionu turi būti aktyvinamas. Kalbėjome apie Europos integracijos kultūrinę pusę Tai svarbu tam, kad būtų įtvirtinta taika ir abipusis supratimas tarp tautų. Nuolat buvo akcentuojamas švietimo klausimas, mokymo klausimas. E, raktas į sėkmingą ateitį yra švietimas. Todėl reikia sukurti suderintas mokymo programas, kad būtų geriau suprantamos skirtingos etninės grupės ir jų ypatybės. Kultūrinė įvairovė turi atsispindėti tuose mokyklų mokymo programuose, kad e, nebesusiformuotų um, nauja karta, kuri nėra tolerantiška. Reikia sukurti tokį jaunimą, kuris būtų tolerantiškesnis vieni kitiems. Prasme, kad būtent mokyklas baigia tie žmonės, kurs mūsų ateitį. Gaila, kad uh, šiame regione labai daug yra e, nedirbančio jaunimo. Nedarbo lygis tarp jaunimo yra labai didelis. Skurdžiai gyvenančių žmonių integracija taip pat yra labai rimta problema. Todėl e, labai svarbu, kad Vengrijos pirmininkavimo sukurta strategija Romams integruoti būtų pritaikyta ir Vakarų Balkano e, regione. Dunojaus strategija skatina skirtingų tautų integraciją įvairiausiais aspektais ne tik kultūriniu aspektu, bet ir e, įvairia pusiškomis e, integravimo progla, pro, programomis, tokiamis kaip meno programos, pavyzdžiui. Todėl apgailėtina, kad e, ne visuomet šiai integravimo pusiai yra suteikiama tiek pat reikšmės, kiek kitoms politinėms rytims. Daugelis darbo grupės dalyvių kalbėjo apie literatūrą, muziką, tapybą. E, per šią perspektyvą mes galime sustiprinti tarpusavio bendradarbiavimą. Mums štai e, tenka didelė atsakomybė. Jeigu nesugebėsime integruoti Vakarų Balkanų šalių, tai iškils dar rimtesnės problemos ir e, sureguliuoti atsiradusius konfliktus bus dar sunkiau. Be to buvo paminėta asmeninė e, tam tikrų dalyvavusiųjų patirtis šiame regione. Ir tai tik įtvirtino, kad e, labai svarbu yra suprasti to regiono tapatybę. Vertybės tapatumas ir žmonių širdys - tai yra pagrindinis raktas į visų problemų sprend, išsprendimą. Technikai tájékoztató jellegű bejelentést szeretnék tenni. A bolgár tolmácsolás nem. Ačiū techninio pobūdžio pastaba. Vertimas bulgarų kalba yra transliuojamas 17 kanalu, ne 21. O dabar noriu šiltai pasveikinti ministrą pirmininką Orbaną ir suteiksiu jam, jam žodį, kad jis galėtų pakalbėti apie pirmininkavimą ES. Ačiū, ponios ir ponai. Noriu pasveikinti jūs visus susirinkusius čia. Labai džiaugiuosi tuo, kad galiu kreiptis į, šią, į šį svarbų susirinkimą, kurio tikslas kalbėti apie Europos integraciją ir plėtrą. Vengrija pirmininkaudama ES ryštingai dirba šio klausimu. Todėl dabar norėčiau aptarti keletą klausimų apie ateitį daugiausia. Visų pirma, ar turime aiškę viziją dėl šio regiono? Manau, kad taip. Turime viziją, kuri paremta realybė. O realybė yra tokia, kad mes kalbame apie Um, anklavą Europos Sąjungos regione, regione, kuris yra prie Europos Sąjungos ir NATO valstybių, jų kaiminystėje. Tai yra regionas, kur jaučiama tai, jog darbai dar nebaigti, kuomet vidurio Europos valstybės įstojo į Europos Sąjungą, mes kalbėjome apie Europos susivienimą. tuo metu tęsėsi ta tragedija nuo 45 metų, kurią reikėjo ištaisyti ir tai buvo procesas, dėl kurio visiems buvo aišku, ką reikia daryti. Reikėjo atkurti a, kultūrinę vienybę, sujungti tai, kas ir turėjo būti kartu Dabar mums iškyla nauja užduotis, kadangi žvelgėme į, la, į labai įvairialypę istoriją, į įvairius dalykus, kuriuos pakankamai sudėtinga suprasti vakarų Europai. Čia šiame regione sprendžiami labai sudėtingi klausimai. Ir visų pirma, mes patys turime išsiaiškinti, ar mes norime šį regioną integruoti į Europos Sąjungą. ES pirmininkaujanti Vengrija galvoja, jog tas klausimas jau buvo išspręstas, kuomet Graikija, Rumunija ir Bulgarija įstojo į Europos Sąjungą. Mums atrodo, jog yra visiškai aišku, kad Europos žemėlapyje negali likti baltų dėmių, nes Priešingų atveju kiltų labai rimtų saugumo gynybos pavojų. Gerbiami parlamentarai, noriu pabrėžti tai, kad jeigu, ne, jeigu mes neintegruosime šio regiono, tai atsiras kitų, kas uh, norės tą regioną integruoti. Ir lankantis po tą regioną labai aiškiai pajunti, kad tų tokių troškimų yra. Todėl labai svarbu kalbėti apie plėtrą. Šis laikas jau atėjo. Ir be abejo, dabar daug kalbama apie plėtros gilinimą, apie interesų ir galių pusiausvyrą pasaulyje. Mes turime suprasti, kad kyla milžiniški iššūkiai tarptautinėje arenoje, aišku, ir ES. Tad kas yra Europos stiprybė? Ar tai yra integracijos gilinimas ar plėtra, tolesnė plėtra? Kuomet vidurio rytų Europa buvo integruota į ES, buvo sakoma, kad negalima galvoti apie tai ir ar, bet reikia galvoti tik tai apie ir. Tai yra, kad ir integracijos gilinimas, ir tolesnė plėtra turi žengti koja kojon. Turi būti tik tai ir abi. Todėl galiu paminėti šešių teisės aktų paketą, kuris tikiuosi sėkmingai bus patvirtintas taryboje ir parlamente. Nes visi aiškiai supranta, kad integracijos gilinimo neužtenka, būtina ES plėsti, kad ji galėtų pilnai pasinaudoti visų potencialų. Galim prisiminti mūsų plėtros istoriją, kuomet uh, 90-mečio pabaigoje, 10-mečio pradžioje buvo derinamas visa stojimo strategija, buvo 20 dėrybinių e, skyrių e, išanalizuota ir suderinta. Tiesa, buvo būkštaujama, kad e, atvėrus ES sienas paplūs darbuotojai iš naujųjų valstybių kad tai duos neigiamų padarinių, tačiau iš tikrųjų tai nepasiteisino. Priešingai, plėtra, kaip dabar akivaizdžiai matosi, buvo labai teigiamas augimo variklis. Vidurio rytų Europos valstybėms įstojus į Europos Sąjungą smarkiai išaugo Europos Sąjungos visas gamybinis ir priekybinis potencialas. Uh, Ir tos baimės, kad e, gamyba bus iškelta kažkur tai kitur, tikrai nepasiteisino. Vidurio Europos valstybės padeda išlaikyti ES gamybinius pajėgumus. Ir lygiai tas pats pasakytina apie vakarų Balkanų valstybės. Manau, kad jos tikrai gali tapti naujų ES ekonomikos augimo postumiu. Ir manau, kad į tai reikia atsižvelgti. Be abejo, yra atitinkamų aspektų, kuriuos irgi reikia išanalizuoti. Ar vakarų Balkanų valstybės pajėgios tapti ES narėmis, ar galima joms padėti pasiruošti narystiai. be abejo yra bendrosios vertybės, kurios mus vienė, yra taip pat ir bendros problemos, sėtino su tuo, kad ne visi laikėsi taisyklių, kaip kad turėjo, ypač pavyzdžiui, tinkamo ekonomikos valdymo ir priežos rytyje. Tačiau, aišku, tai nėra priežastis, kad e, Vakarų Balkanų valstybės negalėtų prisijungti prie tų šalių, kurios bendrai vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis. Manau, kad iš tikrųjų galime kartu visi propaguoti bendras europinės vertybės. Vakarų Balkanų valstybių stojimo procesas turi būti atviras. Be abejo, Vakarų Balkanų valstybės turi atlikti ir savo namų darbus, turi prisiderinti prie ES reikalavimų ir vertybių. Aš esu tikras, kad šioms valstybėms turi būti suteikta galimybė imtis darbo ir įgyveninti tuos uždavinius. Be abejo, mes turime jos sėti su realistiškais lūkesčiais. Visų pirma, norėčiau kalbėti apie Kroatiją gerbiami parlamentarai. Manau, kad Kroatija gali tapti pavyzdinę valstybę, potencialių sėkmės modeliu. Valstybė, kur Europos perspektyva taptų realybė. Ir šios valstybės sėkmingas įstojimas aiškiai parodytų kitoms regiono valstybėms, jog būtent uh, stojimo į ES perspektyva gali sustiprinti regiono stabilumą. Aišku, yra tam tikrų spekulacijų, tam tikrų pareiškimų dėl Kroatijos ir Serbijos tam tikrų problemų. Tačiau manyčiau, kad tokie dalykai yra labai pavojingi ne vien tik tai pačiai Kroatijai ir e, Serbijai, bet ir ES. Tikrai negalima paimti ir visko nušluoti, kažką apjungti, du skirtingus visiškai junginius į vieną krūvą. Ir Kroatijai ir Serbijai tai būtų visiškai neteisingas kelias. Manau, kad jeigu būtų žengta tuo keliu, būtų padaryta didžiulė klaida. Tada reikėtų galvoti apie politinės sąlygas, kurios keliamos narystiai besirengiančioms valstybėms, sąlygas, kurios yra visiškai nesusijusios e, su, su realybė. Ir be abejo, tuomet e, galių pusiausvyros klausimas iškiltų labai aktualiai narystės, pas, pasirengimas narystiai turi būti vertinamas tik tai pagal šalies kandidatės konkrečius rezultatus. Tokia yra Vengrijos pozicija ir todėl mes primiktinai reikalaujame, kad dėrybos su Kroatija būtų užbaigtos kaip galima greičiau. Dabar dėl Juotkalnyjos. Man atrodo, dėl ES interesų labai svarbu pradėti dėrybas kaip galima greičiau. Tas pats būtų pasakytina ir apie Serbiją. Labai svarbu Serbijai suteikti šalies kandidatės statusą ir pradėti stojimo dėrybas kaip galima greičiau. Kitaip mes susidursime su 21 amžiaus paradoksu, jeigu tai būtų galima pasakyti. Mes kaip laisvai išrinkti žmonių atstovai, turime galv... ar, ar turime mes galvoti apie šalies pavadinimą, kokie, kokį ta valstybė pasirinko naudoti, ar ji naudos Fairom pavadinimą, ar kitokį. Uh, Ar tai turi būti e, to, to pavadinimo klausimas, ar turi būti kliūtis pradėti stojimo dėrybas? Man atrodo, kad ES tą kliūtį turi veikti kaip galima greičiau. Pirmininkaujanti Vengrija galvoja, jog iš tikrųjų yra negerai, jog dėrybų pradžiai mes statom kliūtis. Mes galvojame, kad tokius klausimus galima palikti dėrybų pabaigai. Dėl Albanijos Albanija yra potenciali kandidatė e, naristai ir ES ir NATO. Be abejo, jie turi įgyveninti 12 e, reikalavimus dėl narystės. Vengrija e, ragina kaip galima greičiau pradėti dėrybas, nes bet koks jų atidėliojimas tik tai dar labiau pakenks stabilumo situacijai toje valstybėje. Noriu pabrėžti, kad dėl Kosovo yra labai svarbu išlaik, iš, išlaikyti šiai valstybei narystės ES perspektyvą. Be abejo, negalima pasirašyti dar susitarimo, kadangi ne visos ES valstybės narės pripažino Kosovą. Dabar, ponios ir ponai, Pažvelkime į didžiausią iššūkį ES ir Vakarų Balkanų regionui. Tai yra Bosnija ir Hercegovina. Ši valstybė yra labai sudėtingoje situacijoje. Ne tik pati valstybė yra sudėtingoje situacijoje, bet iškyla pavojus, kad ta situacija sukels daug platesnių rimtų problemų regione. Vengrija, būdama arti šio regiono, puikiai supranta, svarbi, koks svarbus būtų Bosnijos ir Hercegovinos problemų išsprendimas. būtina vadovautis sėkmingais kaiminių valstybių pavyzdžiais. Manau, ponios ir ponai, kad čia susidurėme su bent keliais sudėtingais klausimais ir reikės tikrai drąsių politinių sprendimų. Aš sakyčiau, kad visos jėgos, kurios pasisako už narystę ES, turi apjungti savo jėgas ir imtis ryštingų priemonių, kad įveiktų bet kokį skeptišką požiūrį, kuris gali uh, trukdyti šios valstybės integracijai. Ačiū. Megköszönöm, miniszterelnök úr, felszólal. Ačiū, premjerė. Dabar norėčiau pasveikinti prie mūsų prisijungus komisijos pirmininką poną Baroso ir norėčiau suteikti jam žodį. Ačiū, ponė parlamento pirmininkė, ponė premjerė, e, gerbiami parlamento pirmininkai, parlamentarai, kolegos, ponius ir ponai. Tikrai džiugiuosi galėdamas dalyvauti šiame e, susitikime skirtame vakarų Balkanams. Ir e, aš e, esu jau dalyvavęs prieš metus šiame susitikime ir matau daug pažįstamų veidų. Europa nėra tik Bruselis ar Strasbūras, tai yra mūsų kasdienis darbas namuose, parlamentuose, miestuose. Be jūsų dalyvavimo neįmanoma e, tinkamai dirbti. Ir dialogas tarp institucijų ir nacionalinių parlamentų yra puikus būdas judėti į priekį. Džiaugiuosi galimybę suteikti suteikta galimybė sutikti su jumis ir pakalbėti apie būsimąją plėtrą į vakarų Balkanus. Plėtra yra vienas sėkmingiausių ES politikų, tą visi pripažįsta. Aš manau, kad tai vienas didžiausių Europos integracijos pasiekimų. Integracija, plėtra padeda užtikrinti Europos žemynės stabilumą, taiką, gerovę. Ir tai E, taip pat padeda įveikti labai skaudžią 20-ojo amžiaus patirtį. E, ponas premjeras Orbanas e, yra iš šalies, kuri buvo prieš dešimt metų sulaukė pažado, kad jo šalis gali vieną dieną prisijungti prie es, o dabar jis pirmininkauja Europos ministrų tarybai. Tikrai, manau, šis pavyzdys ir jo pažadas dėl Vakarų Balkanų integracijos yra tvirtas. Nebijoju, kad jis asmeniškai tuo susidomėjęs ir to siekia. Tačiau Europos integracija nebus baigta, kol Vakarų Balkanai neprisijungs prie Europos Sąjungos. Europos komisija siekia suteikti europinę perspektyvą visam regionui, kaip kad pažymėta trečiųjų metų Tesalonikų tarybos išvadose. Ir priminsiu, kad aš tuomet buvau Portugalijos premjeras ir pasirašiau šias išvadas ir 86-aisiais e, aš pasirašiau e, prisijungimo sutartį ir taip pat pasirašiau e, suteikimą stojimui, kai prisijungė Suomija, Austrija ir pirmininkavau Europos komisijai tuomet, kai naujausias plėtos etapas buvo užbaigtas. Bosnija Hercegovina, Jotkalnyje, e, buvusi Jugoslavijos e, Respublika Makedonija, aš ten jau lankiausi, e, kitose regiono valstybėse netrukus planuoju apsilankysiu. Aš tiesiog noriu parodyti, kad komisija siekia tęsti savo įsipareigojimus regionui. Akivaizdu, kad reikia regionai perduoti esminę žinę. Būtent kad regiono valstybės yra Europos valstybių šeimos narės. Jos yra Europos dalis, jų šaknis, e, dabartis ir ateitis yra Europoje. Tačiau norint tapti ES narė, reikia įvykti tam tikrus įsipareigojimus, kelias tikrai sunkus ir ilgas. Tačiau regionas nestovi vietoje, mes norime, kad mm, šis judėjimas dar labiau paspartėtų. E, Akivaizdu, kad reikia pasinaudoti esamą dinamiką, sėkmės istoriją ir keliauti į priekį. Busimasis Kroatijos prisijungimas turėti tapti katalizatoriumi visam regionui ir paskatinimu judėti į ES. Ir todėl aš ten keliauju ne tik skleisdamas solidarumo žinę, bet ir padrasindamas regiono e, valstybės. Aišku, situacija ten sudėtinga ir 11 metai tai yra tiek galimybių, tiek iššūkių metai. Kroatijos e, prisijungimo dėrybos išėjo į finišo tiesėje, o e, Jotkalnyje ir Serbija gali pereiti į naują dėrybų etapą, jeigu bus vykdomi įsipareigojimas. Tačiau lieka dar daug sudėtingų iššūkių. Belgra, Belgradas ir Priština turi užmėgsti dialogą, reikia įveikti politinį patą Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Albanijoje ir galų gale išspręsti buvusios Jugoslavijos Makedonijos Respublikos pavadinimo problemą. Žodžio laisvė dar turi užimti tinkamą vietą regione. Džiaugiuosi, kad viena iš darbo grupių kalbėjo apie bendradarbiavimą teisingumo laisvės ir saugumo srityje. Norėčiau padėkoti e, poniai Doris Pak ir e, Vengrijos parlamento nariai Pak už, e, balak atsiprašau, už tai, kad pristatė darbo grupių rezultatus funkcionuojanti teisingumo sistema, mažumų teisių užtikrinimas yra pagrindas tolesniam vystimui ir ekonominiai geroviai. Regiono valstybės turi pritraukti užsienio investicijas, tai paskatins gerovę, tačiau užsienio investuotojai turi žinoti, kad jų nuosavybė bus gerbiama, kad egzistuoja efektyvi administracija, veikianti teisingumo sistema. Todėl mes sieksime, kad regiono valstybės tęstų e, savo reformas. Europinė perspektyva padeda stabilizuoti ir konsoliduoti demokratiją ir paskatinti reformas kandidatėse šalise ir potencialiuose šalise kandidatėse. E, be abejo, pirmiausia, reikia galvoti apie piliečių gerovę, o tą patį galėsime užtikrinti tik per tvarę e, plėtrą. Aš sakiau Kroatijos parlamentui Pirmiausia, reikia pasitikėti vienas kitu ir užtikrinti, kad e, būtų tikima veiksmais, kur, kurių imamasi. Kroatija akivaizdu, jog nori prisijungti prie Europos Sąjungos. Plėtra nėra tik tai biurokratinis, technokratinis formalus e, skyrių atidarimo ir uždarimo procesas. Tai yra reformos, yra didelis pasikeitimas bei puikiai galimybė atsinaujinti ne tik visuomenį oficialioms struktūroms, bet ir mm, pači, patiems piliečiams. Akivaizdu, kad e, visuomenė ir politikai turi suprasti narystės svarbą ir siekti pasikeitimų. Kelyje į Europą ES palaikys visas šalis kandidates, palaikysime politiškai, ekonomiškai ir finansiškai ir rodysime solidarumą ne tik e, žodžiais, bet ir finansinę paramą mes teiksime. Ji jau yra gerai matoma šalise kandidatėse ir šalise, kurios potencialiai gali tapti šalėmis kandidatėmis. Svarbi yra iki stojimo finansinė parama 7-13 metais ES skiria 11,5 milijardų eurų institucijų kūrimui, žmogiško išteklius, išteklių stiprinimui, kaimo vietovių plėtrai, e, tarp valstybiniam bendradarbiavimui. Ir kitas pavyzdys E, kaip mes norime, jog regionas prisijungtų prie ES, tai yra bevizis režimas, žmonės turi galėti keliauti į tai, tai ypač aktualu jaunimui ir tai padės vystytis šių šalių visuomenėms, tačiau akivaizdu, kad pažanga priklauso nuo atliktų darbų. Reikia vykdyti įsipareigojimus, daug kas priklauso nuo tvirtos lyderystės, tarpusavio pagarbos ir noro keistis. Europos Sąjunga tiki, kad vakarų Balkanų valstybės galų gale atvers naują tarpusavio bendradarbio puslapį, veiks praeities skirtumus, bei suvoks, kad reikia gyventi kultūroje, kurioje vyroja kompromisas ir bendradarbiavimas. Europoje kitaip neįmanoma. Mes esame tokie stiprus vien dėl to, kad sugebame siekti kompromiso darbo grupėje dėl piliečių integracijos buvo kalbama apie integracijos proceso sėkmę ir tai iš ties esminė diskusija. Ne viena valstybė neprarada savo identiteto prisijungusi prie ES, aš sakyčiau priešingai kad europinėje šeimoje kiekvienas nori pabrėžti savo identitetą ir savo išskirtinės savybės. Tačiau akivaizdu, kad tai taip pat suteikia mums papildomos stiprybės. Balkanų valstybėse e, integracijos procesas turi būti nacionalinis projektas, reikia nacionalinio konsensuso, be jo neįmanoma pasiekti narystės ir be abejo, kaip minėjau, reikia dirbti tarpusavio pagarbos ir kompromiso dvasioje. Čia nacionaliniams parlamentams tenka ypatingas vaidmo, todėl nu, kreipiuosi ne tik į vyriausybės, bet ir į parlamento narius, į visus piliečius, siekdamas jų paramos. Vakarų Balkanų valstybės parodė, kad sugeba ir nori įveikti iškilusius iššūkius. Mano pasitikėjimas stiprina tai, ką aš mačiau savo kelionėse po regionuose. Valstybės sutinka, kad Europos integracinis procesas tikrai gali užtikrinti jų piliečiams stabilumą ir gerovę. Ir vienoje valstybėje e, pasakyta, kad visos partijas nesiginčia tik dėl vieno klausimo, dėl europinės integracijos svarbos. Tai labai padrasina, tačiau žodžiai turi e, tapti darbais ir tikrai gaila, jog kol kas susitarma tik dėl europinės integracijos. Konsensuso kultūra turi išsiplėsti, apimti kiek įmanoma daugiau gyvenimo sričių. Akivaizdu, kad valstybių e, kandidačių situacija skirtinga, todėl uh, Reikia kelti savus prioritetus, tačiau nebejoju, kad ne viena valstybė nepražiopsos ir nepavėlos Europos integracinio traukinio. Nepamirškime, ko siekia pati ES. Žan Monė, vienas iš ES tėvų, pasakė ir cituoju, visi yra ambicingi. Klausimas tik tai vien yra tarp kalbančiųjų, apie ambicijas ir ambicingai dirbančiųjų. Taigi reikia dirbti ambicingai, reikia vykdyti reformas. Kadangi valstybės e, kandidatės išreiškė norą prisijungti prie ES, jos turi tą norą paversti darbais, reformomis ir aktyviai dalyvauti stojimo procese. Europos komisija visada padės šalims jų kelionėje, solidarumas, parama visuomet e, bus jaučiama tų šalių ir mes e, visuomet esame pasiryžę dirbti ir veikti solidariai. Ačiū. Megköszönöm Barroso elnök úrnak a hozzászólását, és... Ačiū, gerbiamas pirmininkė Baroso. O dabar pradėsim diskusiją. dalyvaujant ES tarybos pirmininkams ir ES komisijai. Diskusijos taisyklės bus tokios pat kaip vakar. Jeigu norite pasisakyti, užpildykite formą, kuri jums yra pateikta. Ir pagal tą pateiktų prašymų sąrašą bus suformuotas kalbėtojų sąrašas. Kiekvienam pasisakančiam bus skirta po tris minutės. Ir jūs galėsite patys stebėti, kiek laiko išnekat, žiūrėdami išvieslentę. Pagal Europos parlamento taisyklės galima taikyti vadinamąją mėlynosios kortelės procedūrą. Vadinasi, po kiekvieno trijų minučių pasisakymo, jeigu norima, e, bus galima pateikti papildomą klausimą. Klausimas turi tilpti 30 sekundžių ir atsakymas į jį taip pat turi tilpti 30 sekundžių. Taigi dabar, ponios ir ponai, laikas jums pasireikšti. Pirmiausia, ponas Bostinaru Pone Europos komisijos pirmininkė, gerbiamas ministrė pirmininkė Orbanai, prieš pradėdamas diskusiją aš norėčiau dėl darbo tvarkos trumpai pasisakyti. Kaip žinote, pirmininkė Buzekai, kovo 7 dieną jums nusinčiau laišką. Jame e, informavau, kad buvo pateiktas pareiškimas nukreiptas prieš mane, kuris, e, o aš esu Europos parlamento narys ir e, Albanijos parlamento e, pirmininkė ponė Topali jums tą laišką atsiuntė. Ponė Topali mane apkaltino vasario 22 dieną, e, sėdėdama pirmininkės vietoje, kad aš esu rasistas, ko, nusteikęs prieš albanus ir korumpuotas, dėl to, kad aš nepritariau bevizijų režimui uh, prieš Albaniją. Ponios Topali pareiškimas yra subjektivus, nepagrystas. Jis pažeidžia ne tik mane ir mano orumą, bet ir visos institucijos kaip Europos parlamento reputaciją. Kaip žinote, ponė pirmininkė, Europos parlamento pirmininkų suėga šį klausimą aptarė prieš mėnesį. Taip pat aš, ponė pirmininkė, žinau, kad jūs kaip e, parlamento pirmininkas keletą kartų bandėte diplomatinėmis ir ne tik demokratiniais kanalais įtikinti ponę Topalį, kad reikia atsisakyti. Nenoriu pradėti diskusijos, kuri iš esmės bus nereikalinga, nenaudinga, nes e, šiandien svarstom labai svarbų klausimą ES ir visam žemynui. Bet aš norėjau, kad e, mane būtų atkreiptas dėmesys ir šiame labai svarbiame posėdėje. Eh, Dėkoju. Mano gilus atodus jis reiškia, kad dvi bėlinos kortelės buvo pakeltos. Ar eh, norite pakomentuoti paskutinį pasisakymą? Parančiu. Eh, aš esu išsirašęs pokalbiui tai po to užduočiau klausimą, norėčiau užduoti klausimą ponui Orbanui. Köszönöm, akkor uh, Józsefina Topali. Ačiū. Pone Topali. E, taip pat pakėlė mėlynąją kortelę. Prašom, poniai Topali, žodis. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai sutinku su tuo, ką sakė ponas Bostinari. Viskas, ką jis pasakė, yra nenaudinga. Tai nėra Bostinari incidentas. Bostinaris pasakė, kad albanams be jokios priežasties turi būti uždrausta galimybė laisvai judėti ir jiems turi būti įvesti tam tikrie pribojimai. 3,2 milijonai albanų e, to pasisakymą buvo paliesti, tarp jų ir aš. Ir uh, padariniai yra tie, kad pasiūlymas buvo patiktas apgarėtinas. Albanai, e, e, tai, tai buvo pasisakymas nukreiptas prieš albanus, tai buvo rasistinis pasakymas. Ir aš pabrėžiu, kad toks pasiūlymas, panašus į čia jau češ, česko stilių, yra akivaizdus e, pasisakymas prieš albanus. Tokia jau dabar yra realybė. Jeigu tai, ką nors žaidžia, tai tai e, turim suprasti, kad pirmiausia kenčiame mes. Ir, bet tokie pasakymai visai netitinka realybės ir to, tikr, kokie yra iš tikrųjų tie 3,2 milijonai albanų. E, e, Ačiū, paprašysiu kolegų dabar užbaigti šias diskusijas šio klausimu šiame susirinkime, o perėti prie diskusijų mūsų susirinkimo tema. Dabar pana Nitrikaičio žodis. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, dėkoju visiems kalbėjusiems, tiek e, ponui Orbanui, tiek ponui Baroso. Iš ties, e, ką apibendrinant dviejų dienų diskusijas, aš kaip Lietuvos e, Seimo atstovas, kaip Lietuvos visų politinių partijų, kurios Seime vieningai priėmė pareiškimą dėl to, kad e, sveikina praktiškai Kroatiją ir linkia jai e, Liepos mėnesį užbaigti dėrybas ir rudenį ir, kaip sakyti, perėti prie sutarties ratifikavimo ir sėkmingo referendumo. E, taip pat mes labai trokštame, kad, kad kuo greičiau iš ties Serbija pereitų prie šalies kandidatės statuso spręsdama su, e, kaip sakyti, e, dialogą su, su Kosovu, tai e, norėtumėm pasveikinti ir, ir, ir Makedonijos judėjimą į priekį. Tikime, kad ES šalis narės prisidės prie Makedonijos ir, ir Graikijos dialogo E, ieškant tolimesnių sprendimų o taip pat e, mes galvojame kad europos sąjunga galėtų žymiai aktyviau dalyvauti bosnijoje ir hercegovinoje nes ten išties yra situacija ko gero vidinė situacija pati problematiškiausia tai mes suprantame visą, visą padėčių sudėtingumą ir suprantame Kopenhagos kriterijų būtinybę, suprantame e, namų darbų atlikimą, tačiau tikrai norim pasakyti, kad ES vakarų Balkanuose turi būti ypatingai solidari. Ir, ir šio požiūriu tai būtų geras labai pavyzdys ir mūsų rytų partnerystės kaimynams. Lietuva apsupta iš vienos pusės ES sieną turime su Baltarusiais, iš, iš kitos e, yra Kaliningradas, Rusija ir mes iš ties rytų partnerystėj labai norėtumėm taip pat <clears throat> progreso ir mes tikim, kad vakarų Balkanų sėkmės istorija bus taip pat sėkmės istorija mūsų rytų kaiminystės partneriams. Ir dėl to tikrai mes e, norime būti aktyvūs, Lietuva nori būti aktyvi šituose procesuose. Vakar buvo diskutuojama dėl, dėl e, teisingumo, laisvės ir, ir saugumo problemų. Mes puikiai suprantame ir esame prisidėję tiek prie policijos bendradarbiavimo, tiek prie Frontexo e, problemų ir, ir, ir, ir pozityvaus vertinimo Frontexo, kuris atlieka nemažus darbus ir dėl to tikrai šiandien manau kad šitas forumas bus dar vienas didelis stimulas e, mm, ir europos sąjungos šalims narėms ir vakarų balkanų visiems partneriams dar labiau sustiprinti integraciją. bet mano klausimas šiuo atveju orbanui ponui orbanui e, norėčiau paklausti e, ar kaip manote ar nereikėtų jums pirmininkaujant dėti aktyvesnius veiksmus kad bosnijai ir hercegovinai e, rasti didesnį pažangos koeficientą? tisztelt kollégák! E, szeretném még egyszer kihangsúlyozni és mindenki. Mėly kolegos, noriu pabrėžti, kokiu taisykliu reikia laikytis dalyvaujant diskusijose. Jeigu pakeliate mėlynąją kortelę, tai turite 30 sekundžių klausimui užduoti. Tai yra e, speciali procedūra, mėlynosios kortelės procedūra. O tas kolega, kuriam užduodate klausimą, turi tada minutę atsakyti. O įprastiniai trijų minučių pasisakymai uh, jau yra pagal kitą procedūrą reglamentuoti. Taigi ponas Andriukaitis būtent ir turėjo kalbėti vėliau pagal įprastą kalbėtojų sąrašą. Tačiau jei ministras pirmininkas pageidautų atsakyti dabar, tai prašom. Mastant politiškai, sakyčiau, teisinga tvarka, eiliškumas turėtų būti toks. Visų pirma, turime turėti viziją, turime pasirūpinti sėkmės istorija, sėkmingais modeliais, o tada galėtumėm galvoti apie Bosniją Hercegoviną. Manau, kad pirmininkaudama Vengrija teisingai daro, intensyviai remdama vakarų Balkanų integraciją ir e, stiprios vizijos formavimą. Nes akcentuojame tai, kad reikia pasirūpinti, jog Kroatija taptų tuo sėkmės pavyzdžiu, kad Bosnija Hercegovina galėtų išlikti tvirtai kelyje e, link tikros integracijos į Europos Sąjungą. Brit. Lordas Baunes. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už šią galimybę dalyvauti diskusijose. Mes labai džiaugiamės premjero Orbano ir pirmininko Baroso e, dalyvavimu taip pat. Diskusijos vykstančios šias, šias dvi dienas rodo, kad dauguma mm, delegacijų iš ES valstybių narių ir Vakarų Balkanų valstybių labai tiki ES ryštų integruoti šias valstybės ir, jų, ir tų valstybių ateitimi. Taigi labai svarbu kalbėti apie paramos programas ir daromą pažangą. Vis tik tai turiu pabrėžti, jog reformos yra sudėtingos žmonėms, sudėtingai įgyvendinamos, taigi gali tikrai nuvilti žmonės, jeigu nebus aiškiai matoma, kad artėjama prie galutinio tikslo. Todėl pirmininkė reikia rimtos politinės veiklos vakarų Balkanų klausimas turi būti kiekvienos pirmininkaujančios valstybės darbo tvarkės pirmose punktuose. Vengrija turi, aišku, dėti pastangas, ką jį ir daro, bet ir kitos pirmininkausiančios valstybės turi, aišku, intensyviai dirbti šio klausimu. Be abejo, narystė turi būti remiama atitinkamų reikalavimų įgyvendinimu, tačiau negalima datų kilnoti kaip papuolė. Mūsų pastangos turi būti nukreiptos į šį regioną, kur yra dar labai svarbus Europos nebaigtas reikalas įgyvendinti. Uh, Mes turime nubrėžti aiškius prioritetus. Aišku, visko vienu metu neapg, neapgriepsi, neapglėpsi, netliksi, bet reikia vadovautis realistiškų, tvirtų požiūrių, kaip premjeras Orbanas kalbėjo šyrit. Taigi turime teikti pagalbą kovoti su nusikalstamumu, korupcija, e, sukur, padėti sukurti tvirtas teisingumo sistemas, įstatymo viršenybę. Toks turi būti prioritetas. E, reikia pasirūpinti visų pirma, kad Kroatija galėtų uždaryti skyrių dėl teismų, uh, sistemos ir galėtų smarkiai pajudėti savo narystės procese į priekį. Reikia sustiprinti pastangas, kad būtų galima atitinkamai pakoreguoti konstitucijos situaciją Bosnijoje Hercegovinoje, jeigu mes norime pasirūpinti, kad ši valstybė neįgrimstų į nestabilumo problemas. Ir galiausiai svarbu, kad iš Graikija ir Makedonija išspręstų pavadinimo klausimą, Makedonijos pavadinimo klausimą, kad būtų galima būtent sutvarkyti tvarkyti šio šalies kandidatės statuso klausimą. Labai svarbu būtent, kad būtų pastumėtas į priekį tas darbas, kuris jau iki šiol atliktas regione ir kad tas postumis būtų galingas. Ačiū. Dabar Rano Krivokapič iš Jotkalnijos parlamento. Pone pirmininkė, Aš e, kalbėsiu angliškai. Ačiū e, už jūsų pasisakymę, ponia komisijos pirmininkė. Ačiū e, už tai, kad jūs ten pasakėte labai svarbę kalbą. Ir aš pabandysiu kalbėti juot kalniečių, kroatų, bosnių ir hercegovinų kalbomis. Jos yra visos oficialios kalbos Jotkalnyjoje. Taigi šiandien, manau, reiktų išsiaiškinti du svarbius klausimus, du klausimus nuolat sukeliančius didelės diskusijas ES. Klausimus, kurios, kurie atspindi silpnasias mūsų regiono pusės teisė ir teisingumas bei pilietinė visuomenė. ES siūlo mums pradėti vadovautis hmm, demokratinėmis vertybėmis ir jeigu mes norime sukurti tinkamą demokratiją, reikia tvirtos teisingumo sistemos, tačiau tuo pat metu teisingumo sistema turi funkcionuoti reikia ir teisingumo sistemos. Ar yra problemų su vertimu, klausia kalbėtojas. Gal kalbėjimas iškart vienas nuolat keičiant pasisakymo kalbą nėra pats patogiausias būdas pasisakyti. Kalbėtojas aš kalbėsiu tuomet angliškai. Bent jau pabandysiu kalbėti angliškai, o gal vis dėlto dar kartą pabandysiu savo gimtosiamis kalbomis. Taigi, po karo um, mes labai susilpnėjome ir jūsų pagalba būtina, kad Balkanuose įsivešpatautų teisingumas. Demokratija padės tą pasiekti. Akivaizdu, kad teisingumas turi valdyti šalį Ir būtent ES dėka mes galima to siekti. Akivaizdu, kad e, panaikinę esamus trūkumus ir nesutarimus mes e, tęsime savo kelią į Europą. Pilietinės visuomenės kūrimas. Kad šalis būtų teisingai valdoma, šalis turi būti solidari ir e, joje turi būti užtikrinta sanglauda Viešasis privatus gyvenimas turi e, susisieti ir bendradarbiauti. Ir čia europinė integracija mums labai stipriai padeda. Būtina tuo pat metu sukurti sąlygas, kurios leistų integruoti religinius ir etninius aspektus religiniai ir etniniai skirtumai turi tapti siejančiųjų, o neskiriančiųjų faktoriumi. Kiekvienas, žinoma, turi išlaikyti savo etninę tapatybę, tačiau etniniai skirtumai turi būti palikti praeičiai. Dešimtajam praėjusio amžiaus dešimtmečiui. Aš tikiu, kad vakarų Balkanai gali gyventi taikiai, be konfliktų. Šiandien Jotkalnyje gali tapti ta šalimi, kuri jau yra pasirengusi gauti šalies kandidatės statusą. Mes norime, kad Kroatija kaip įmanoma greičiau prisijungtų prie ES ir taptų tikrų pavyzdžių visam regionui. Taip pat siekiame, kad Jotkalnyje gautų pilnateisį šalies kandidatės statusą. Tiek geografiškai, e, tiek dėl politinių priežasčių mes, e, manau, nebežinai esame Europos dalimi. Ačiū. Dabar žodis ponas Herčik. Ačiū, ponė pirmininkė, ponai pirmininkai. Kadangi esu Vengrijos parlamento užsienio reikalų komiteto pirmininkas, norėčiau paliesti keletą svarbių klausimų. Pirmininkaujant Vengrijai mums, aišku, tenka ypatinga atsakomybė. Vakarų Balkanai be abejo yra Europos dalis ir Europa be Vakarų Balkanų yra neįsivaizduojama. Vakarų Balkanų šalis n, mm, tikrai nėra problema, bet didelė galimybė, kaip teisingai pasisakė mūsų premjeras savo puikioje kalboje, mes turime gyventi ir norime gyventi vadovaudomasi bendromis vertybėmis. Ir Kvaizdu, kad plėtros procesas yra naudingas mums visiems. Turime šiandien pasiūsti labai aišku signalą sunkus darbas bei įsipareigojimas europinėms valstybėms, teisin, kaip kad teisinė valstybė, demokratija yra svarbios prielaidos. Jau tikrai nemažai nuveikta, vizų liberalizavimas būtų pavyzdys, tačiau dar daug ką liko padaryti. Ponios ir ponai, stipri Europa yra mūsų pirmininkavimo šūkis stipri Europa turi žengti sunkiausius žingsnius tuomet, kai to reikia. Ekonomikos stiprinimas, ekonominis valdymas be abejo padės užtikrinti reikalingas prielaidas, kurios leis Europai tinkamai kovoti su ekonominė ir finansinė krize. Mes nebijotinai ją įveiksime. Europą reikia sustiprinti padaryti ją stipresnė negu buvo prieš pusmetį. E, Vengrija ypatinga dėmesį skiria Europos atsakui į ekonominę ir finansinę krizę, tam skiriame taryboje ypatingą dėmesį. Labai glaužiai dirbame su vadovo tarybos pirmininku Van Rompuy, su parlamentu ir komisija. Makroekonominio koordinavimo e, svarba Europos semestras ir daug kitų pasiūlymų turi būti įgyvendinta, nes tai sustiprins ekonominį valdymą. Tai yra svarbiausi pirmininkaujančios Vengrijos prioritetai. Nemažai pasiekta, tačiau dar daug darbų liko. Pone pirmininkė, pirmininkaujantį Vengriją yra nuoširdžiai temtai dirbanti ir patikima partnerė. Mes esame pasirengę kartu kurti bendrą ateitį ir be abejo tai ateitis neįsivaizduojama be vakarų Balkanų. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Tabadžti. Socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju ministrė pirmininkė, urbanai, pirmininkai, buzekė, buzekai ir barose. Manau, kad apie Vengrijos pirmininkavimą Europos parlamente galime kalbėti tik pozityviai ir esame labai dėkingi, kad ir ši konferencija buvo suorganizuota. Renginys vyksta pačiu laiku, nes e, panašu, kad vakarų Balkanų integracija šiek tiek sulėtėjo. Šiuo metu e, po didžiulio 2007 metų plėtros etapo jaučiamas tam tikras nuovargis Ir aš manau, kad dabar artėja tarsi antroji tuo nuovargio banga. Ir aš tą nuovargio bangą įvertinčiau, antrąją nuovargio bangą įvertinčiau nebe kaip plėtros bangą, o kaip e, nuovargį, o kaip e, įstojimo nuovargį. Daugumai Balkanų e, šalių narystė ES yra labai tolimos ateities perspektyva ir galima nauda e, mažėja. E, ir dauguma e, Makedonijos nacionalinio elito ir panašiai bando e, susitaikyti su kaimininėmis valstybėmis. Ir Vengrijos pirmininkavimo metu mes įsitikinome, kad Visos politinės šeimos yra pasirengusios plėtrai. Baigdamas aš noriu pagirti ir Vengrijos pastangas užbaigti dėrybęs su Kroatija kuo greičiau ir kuo geresnėmis sąlygomis. Be to, jie nori, kad dėrybos su Serbija ir Juotkalnyje būtų pradėtos ir virstų realybę. Norėčiau aš tik tai pabrėžti kad Europos komisija šiek tiek dvėjoja ir nepadeda toms pastangoms, bet dar keletas mėnesių liko iki dėrybų galo. Pasirengimo narystiai fondai ir dabartinės ES priemonės atrodo yra nebepakankamos. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad e, besikeičiančios pirmininkaujančios valstybės skirtų keletą mėnesių tam, kad e, E, būtų išsiaiškinta, kas iš tiesų gali būti efektyviai padaryta. Kaip ministras pirmininkas sakė, e, šis e, Vakarų Balkanų anklavas turi tapti ES dalimi. Reikėtų sukurti Vakarų Balkanų paketą, kuriame būtų ir privataus kapitalo. Ir jeigu mes to nepadarysime, tai plėtros nuovargis tik gilės. Baigdamas galiu pasakyti, kad jeigu neišspręsim etninių problemų prieš tų valstybių įstojimą, kol nesutvarkysime kaiminystės politikos problemų, e, tol mes negalėsim tų valstybių priimti, nes joms įstojus jau bus per vėlų tą daryti. Pagalvokime apie tai, kas įvyko po mūsų Slovakijos įstojimo. Slovakija prieėmė gedingąjį įstatymą dėl kalbos. Praėjo septyneri metai nuo to laiko, kai mes įstojome Europos Sąjungą ir keli šimtai tūkstančių žmonių dar negavo pilietybės Slovakijoje. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Ačiū. Josefina Topali, házelnök asszony következik, Albánia. Josefina Topali. Thank you very much, Mr. President. I... Ačiū pirmininkė. Labai vertinu šią galimybę nacionaliniams parlamentams e, susitikti su Europos parlamentu, e, vakarų Balkanų parlamentams dalyvaujant ir kalbant apie labiau integruotą Europą. Noriu padėkoti Europos parlamentui, visoms frakcijoms, daugumai Europos parlamento narių, kurie balsavo už vizų liberalizavimą Albanijos piliečiams praeitais metais. tai tikrai e, buvo sąžiningas įvertinimas tos pažangos, kurią padarė Albanija per pastarosius keliarius metus. Taip pat noriu labai padėkoti už visus Europos parlamento mėginimus, pastangas paremti Albaniją tame jos kelyje link integracijos. Kaip Albanijos parlamento pirmininkė Noriu ypatingai padėkoti pirmininkui Buzekui už parodytą solidarumą su Balkanų valstybėmis bendrai ir Albanijos valstybė ypatingai pastaraisiais mėnesiais. Kaip žinote, Albanija yra NATO narė. Kad taptų NATO nare, Albanija padarė didžiulės pažangos, įgyvendino milžiniškas reformas, pergyveno dramatiškas transformacijas. Jeigu įvertintumėm e, per 20 metų nuo tos pradžios, kuomet Albanija pradėjo šios procesus ir kur ji yra dabar, manau, kad jūs tikrai galėtumėte vertinti, kad Albanija yra valstybė, kuri nuėjo ilgiausią kelią per trumpiausią laiką. Kalbėdama apie ekonomiką, turiu pasakyti, kad tuo laiku, kai vyks, kai šluoja pasaulį tsunamiai, ekonominiai, finansiniai sukrėtimai, Albanija praeitais metais turėjo 4 procentų ekonomikos augimą. Praeitų metų paskutinį ketvirtį turėjome 5 procentų ekonomikos augimą. Mūsų skola yra 59 procentai. Mes dar 2 procentais ketiname ją sumažinti šiais metais. Turime 3,5 procento deficitą. Turime kontroliuojamą infliaciją, turime 62 procentus e, eksporto. Uh, manau, kad realiai vertinant Albanijos situacija yra geriausia. Taip, mes turime dirbtiną problemą, kurią sukūrė kažkas. Tai yra iššūkis demokratijai, Mes viską žinome, aišku, mūsų istorija nėra pati sėkmingiausia, um, viso, visko buvo ir karo, ir invazijos, ir visko patyrė Albanija. Albanija nusprendė žengti į priekį, taigi mums reikia solidarumo, mums reikia, kad visi į Albaniją žiūrėtų sąžiningai ir elgtųsi sąžiningai. Uh, Galbūt Albanijos žmonės ir toliau susidurs su sunkumais, tačiau bent jau mes turime modelį, kurį galime perteikti kitiems. Mes turime keturias religijas - šytus, sunitus, katalikus ir jie visi gyvena uh, tikrai tolerantiškai ir taikiai. Pirmininkas prašo baigti. Ačiū uždėmesi. Ačiū, aš tikrai nenoriu būti nemandagus, bet vis tik tai turiu visų prašyti laikytis pasisakymo limito. Dabar lordas e, Tiverson iš lordų rūmų. Ačiū pirmininkė. E, ministro pirmininko ir komisijos pirmininko pasisakymai buvo puikus ir praktiški ir sutelkia dėmesį į teisingus dalykus. Iš tikrųjų, šis susitikimas yra puikus pavyzdys, kur nacionaliniai parlamentarai gali e, susėsti kartu ir vieningai pakalbėti apie vakarų Balkanų integraciją, pasirūpinti, kad jį įvyktų. Tačiau noriu iškelti klausimą, kuris, man atrodo, yra akivaizdus, kadangi m, mm, jo nėra. Žiūriu į nacionalinių parlamentų parlamentų delegacijų sąrašą ir matau, kad trūksta devinių e, valstybių narių. Iš tų, pavyzdžiui, kurių trūksta, nematau Vokietijos, e, didžiausios es valstybės ir didžiausios es e, finansuotojos delegacijos nėra. Uh, Vakar žiūrėjome ir, ir, ir šiandien matome, kad labai, labai menkai dalyvauja ar pasisako uh, š, Europos šiaurės, ES šiaurinių valstybių atstovai. Uh, Šiandien e, didžioji dalis tai tik tai vidurio rytų Europą ir Junktinė karalystė, kas pasisakinėja. Norėčiau komisijos pirmininko paprašyti, um, jis tikrai puikiai pasisakė pradžią, gal galėtumėt jūs papasakoti, pasidalyti mintimis, kaip mes galėtumėme traukti kitus pagrindinius svarbius veikėjus šiame procese, kaip galėtumėm juos įtraukti į, į, į šios susitikimus, nes trūksta, man atrodo, kai kurių valstybių dalyvavimo. Aišku, kad e, Vakarų Balkanų valstybių integravimas yra labai svarbus. Tas regionas to nusipelno ir tai taip pat labai svarbu ES ateičiai. Taigi man būtų įdomu išgirsti iš jūsų, kaip įtraukti tas kitas valstybės narės, kad jos irgi dalyvautų šiuose procesuose ir kad realiai nebūtų čia vien tik tai žodžiai, bet kad matytumėm konkrečius veiksmus ir kad šis regionas taptų ES dalimi artimiausiai ateityje. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponė Doris Pak. Ačiū, ponė pirmininkė. Dvi mintis norėčiau išsakyti. Mes kaip ES negalime palikti Makedonijos klausimą tik jungtinėms tautoms. Negali būti, kad valstybė narė jau dešimtmečius kliudo Makedonijai pradėti dėrybas dėl narystės Europos Sąjungoje. Aš manau, kad Europos Sąjungoje reiktų čia aktyviau įsitraukti, gal tuomet reikalai pajudės į priekį. Dar norėčiau priminti, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje, kaip jau buvo pažymėta, nuo spalio nebėra normaliai veikiančių institucijų. Mes, kaip ES, turime prisimti atsakomybę dėl negerėjančios šios šalies piliečių situacijos. Aš nežinau, ką e, galėtų e, Europos politikai padaryti, jog e, Bosnijos ir Hercegovinos elitas rūpintųsi savo žmonėmis, jaunimu, infrastruktūra, švietimu ir taip toliau. Tačiau etninis susiskaldimas Bosnijoje ir Hercegovinoje labai ryškus, Daytono susitarimas tampa nebeveiksmus, nebeveiksmus ir manau, kad reikia keisti situaciją. Aš raginu Europos komisiją giliau pažiūrėti į šį klausimą ir problemą. Taip pat reiktų, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje ir Kosove turėtumėme savo ambasadorių. Negalima kad mes ten kišame daug pinigų, laiko, bet neturime ambasadoriaus, kuris atstovautų išorinius es interesus, būtų gerbiamas asmo, žmogus, į kurį būtų galima kreiptis, jeigu norima dirbti su ES. To ilgai mm, ne, nebuvo. Tikiuosi, kad e, vyriausiai galiotinė, ponė Ešton, pakeis situaciją. Žinome, kad jai tikrai e, daug iššūkių yra šiuo metu, tačiau komisijos, su komisijos pagalba, manau, tą pasieksime. Turime e, e, Kosovo ir Serbijos klausimą spręsti. Se, serbai Kosove turi pamatyti, kad jie e, yra įtraukiami į dialogą, kad jų indėlis į Kosovo ateitį yra vertinamas ir gerbiamas. Taip pat reikia tiek jiems, tiek Kosovo albanams suteikti galimybę keliauti po regioną ir po visą Europą, bei užtikrinti, kad ši šalis tikrai e, taptų realybė. Be abejo, vizų liberalizavimas Kosove dar yra tolima ateitis, tačiau būtina užtikrinti, kad Kosovo pasai būtų pripažįstami Bosnijoje ir, aišku, Serbijoje. Negalima, kad Kosovas taptų niekieno žeme, reikia rasti kelių, kad praktiškai būtų galima pradėti dirbti. Aišku, ne, negalima tikėtis, kad Serbija jau rytoj pripažins Kosovo nepriklausomybę. Ačiū. Dabar ponė Erčiai iš Vengrijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir pūnai, norėčiau tarti keletą žodžių apie tą regimą dinamiką mūsų susitikime. Tačiau koks e, yra pagrindinis klausimas? Ar iš ties mes galime pasidžiaugti tą esamą dinamiką? Diskusijos labai gyvybingos, tas tiesa, tačiau per vakarykštės ir šiandienos diskusijas mes e, suvokiame, jog yra problemų, bet yra ir galimybė pasiekti proveržį. Reikia to paskutiniojo žingsnio, kuris padėtų regionui tapti integruotą e, vienybę ir nesulėtintų Europos integracijos proceso. Mums e, žaliesiems aktualu, kad e, pirmininkaujantį Vengriją sulauktų visiškos paramos spartinant integracijos ir stojimo procesus. Be abejo, šie procesai turi būti nulimti tik įsipareigojimų ir reikalavimų vykdymo. Aš dėkoju premjerui už labai ryštingus žodžius apie tai. Diskusijos e, salėje atskleidžia tam tikras abejones ir buvęs entuzijazmas neretai yra pakeičiamas tam, tikrų, tam tikro skepticizmo bei abejonių. Na, Nežinau, ar tokia yra realybė, ar tai yra politiniai šūkiai. Ar Europa tikrai patvirtins tą naujai besiformuojantį įvaizdį, kad ji rūpinasi tik savo vidiniais reikalais? Manyčiau, Čia daug galėtų pagelbėti švietimas, kad vaikai nuo pat mažens būtų mokomi gerbti kitaip galvojančiojo nuomonę. Tas aktualu tiek vakarų Balkanams, tiek visai Europoje. Europos plėtra turi eiti e, koja kojon su e, visuomenės e, savimonės gilinimu. Dėja, pirmininkas jau ragina baigti pasisakymą. Mes raginame premjerą dėti visas įmanomas pastangas, kad integracijos procesai nesustotų bei judėtų į priekį. Ponas Ferrer iškėlė žydrąją kortelę, prašom. Ačiū pirmininkė, aš norėjau užduoti klausimą kolegijai, bet jau išėjo ir tada paklausiu ministro pirmininko Orbano. Jūs kalbėjote apie Kosovo nepriklausomybę ir apie tai, kad visos ES valstybės narės pripažino Kosovą, tačiau kiek aš žinau, ne visos valstybės yra pripažinusios Kosovą. Tai gal aš kažką netaip nugirdau ir jūs pataisysite svarstysite, ar jūs tiesiog apibendrinote mm, situaciją. Tai kaip, ir kaip tada daryti tai valstybei, kurios nepripažįsta kai kurios ES valstybės narės? Miniszterelnök úrnak megadom a szót, parancsoljon. Ez valószínűleg fordítási hiba lehetett. Žodis ministrui pirmininkui. Gal buvo koks netikslumas vertime, aš aiškiai pasakiau, kad negalime kol kas su Kosovo palaikyti normalių santykių, kadangi kai kurios valstybės narės nėra pripažinusios šios valstybės. Tai tiesiog patikslinu, ką aš sakiau. Toliau Kinga Gala, Europos parlamento narė. Ačiū pirmininkė. Ministrė pirmininkė, komisijos pirmininkė, gerbiami parlamentų nariai. Antrą dieną kalbame apie integraciją Europos Sąjungą kaip vienintelį šansą Vakarų Balkanų bendruomenėms kartu nešti praeities naštą ir žengti į priekį link klėstėjimo ir taikos. Girdėjome ir, kad Europai reikalingi Vakarų Balkanai. Kalbant apie Europą, reikia pasakyti, kad reikalinga aiški politinė valia ir nusekli vizija iš Europos pusės. Taip pat reikalinga, kad būtų laikomas europinių vertybių ir principų. Ir kiek įmanoma labiau. Kalbant apie teisingumą ir laisvės, noriu pabrėžti mažumų klausimą ir Kopenhagos kriterijus kurių turi būti laikomas iki galo. Reikia ne vien tik tai galvoti apie e, principus, teisinės nuostas, bet reikia galvoti ir apie realų jų taikymą praktikoj. Ir aš norėčiau kreiptis į komisiją, galbūt reikėtų pagalvoti apie konkrečias programas ar iniciatyvas, kurios galėtų padėti sukurti palankesnės sąlygas e, tradicinėms bendruomenėms ir mažumoms kartu gyventi taikiai greta viena kitos, puoselint savo e, tradicinės kultūras e, ir taip toliau, kad geriau vienos kitas gerbtų, pažintų, kad gerbtų savo skirtingas kultūras čia reikia kalbėti ir aišku ir apie galimybę savo kalbas puoselėti ir taip toliau. Aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbu galvoti apie europinę perspektyvą šioms valstybėms. Tai yra geriausias kelias pasiekti užsibrieštų tikslų. Rumunijos parlamento atstovas panas Farago. Domnule prim-ministru, doamnelor și domnilor deputați. Gerbiamas ministrė pirmininkė, ponios ir ponai, deputatai, gerbiam pirmininkai, aš noriu padėkoti organizatoriams už tai, kad sutikė man galimybę pasisakyti šioje diskusijoje, kuri yra labai svarbi Europos ateičiai. Rumunijai e, Balkanų integracija yra tiesiogiai aktuali, žinant, kad Rumunija turi sieną su tuo Europos regionu. Tikimės, kad labai greitai mes būsime, mes tapsime Šengeno e, erdvės e, pietryčiutinę zoną E, mes matome, kad Europos e, perspektyva vakarų Balkanams suteiktų ilgalaikio stabilumo perspektyvą. Tai yra svarbu ir ES stabilumui ir klėstėjimui. Integracija yra visų mūsų interesas. Jis rūpi ir šiam regionui, ir pačiai ES, ir e, atskiroms valstybėms narėms. O pirmiausia, tuo turi būti suinteresuoti pavieniai piliečiai. Mes manome, kad ES turėtų parodyti, kad ji jau yra subrendusi. Ir akivaizdu, kad kai kurios temos, tokios kaip nelegali migracija ir šiaip migracija, reikalauja e, pagalbos, lygiai taip pat kaip ir priekyba žmonėmis ar narkotikais. Reikėtų ir toliau remti tą regioną iš e, visais įmanomais būdais. Tos valstybės be bejonės irgi turi tenkinti narystės kriterijus. Balkanų istorija buvo labai sudėtinga. E, nuolat ten turėjo sugyventi didesnės ir mažesnės etninės grupės. ES turėtų e, daryti papildomą spaudimą, kad tos e, etninės grupės, kad ir kokios mažos jūs būtų, išsaugotų tavo, savo etninį tapatumą. Visos tautybės turi tokias pat teisės kaip ir didelės tautos. Ir integracijos procesas turi būti naudingas visoms toms etninėms grupėms, nes e, jos taps vieningos Europos šeimos, integruotos Europos šeimos dalimi. Ačiū. Kvašniek. Krašnikį tiksliau. Toliau. Kosovo parlamento pirmininkas. Minister, Ačiū ponė pirmininkė, gerbiamas e, Europos komisijos pirmininkė ponė Barosai, ponios ir ponai. Nors Kosovas ir nėra ES dalis, jau 12 metų mūsų valstybė e, jaučia ES egzistavimą. ES vaidmuo mums labai svarbus. Tai tik pademonstruoja, kad ES ir taip pat Kosovo piliečiai nori e, būti kartu. Reikėtų, kad ta piliečių valia virstų e, energingais e, veiksmais, kad ES padėtų tiems piliečiams realizuoti jų svajas. Kosovo gyventojų didžioji dauguma yra jaunimas ir reikėtų stengtis padėti tai jaunajai kartai labiausiai. Kosoviečiams neužtenka tik ES vizijos. Jiems reikia konkretesnių žingsnių, objektyvių tikslų, kurie leistų e, reikiamų siek, e, kur, kuriuos būtų galima realiai gyvendinti. ES piliečiai neturėtų jaustis izoliuoti. Mes nenorėtume kad e, mums būtų liberalizuota vizų sistema, jeigu Kosovo, žmonės, Kosovo valstybė netenkins ES keliamų kriterijų. Mes siekiame tos kriterijus tenkinti ir norime gauti tą režimą pelnytai. Sukūrėme patys e, savo strategiją, e, kuri leistų priartėti prie vizų liberalizavimo. ES dar yra penkios valstybės narios, kurios nepripažįsta dar Kosovo, nėra oficialiai jos pripažinusios. Ir mes norėtume, kad tos e, valstybės mus pripažintų, nes mes nesame valstybė, kuri neegzistuoja, mes esame valstybė, kuri gali eiti į priekį kartu su savo tiesioginiais kaimynais ir galėtume mes artėti link ES perspektyvos, link ateities ES. Ačiū. Toliau vėl Viktoras Bostinarų. Uh, uh, Gerbiamas pirmininkė, kolegos. Aš pakomentuosiu keletą šyryt aptartų aspektų, kurie man yra nepaprastai svarbus. Pirmiausia, sveikinu ministro pirmininko Orbano kalbą. Mes nepriklausome tai pačiai politiniai šeimai, bet Mes visi norime plėsis įtraukdami ES. Ir tas tikslas jau yra labai arti. Akivaizdu, kad šiandien ES jaučiamos dvi problemos. Plėtros nuovargis e, vakaruose ir laukimo nuovargis vakarų Balkanuose. Jeigu mes tų dviejų problemų neišspręsime, tai e, bus sudėtinga, jeigu plėtros procesas netaps apčiuopiamų reiškinių vakarų Balkanams, tai taikai dominuoti ten bus sudėtinga. Norėčiau išskirti du svarbius aspektus. Pirmiausia, politinio konsensuso reikšmė tarp visų politinių partijų plėtros procese į vakarus, vakarų Balkanus. Viena iš svarbių pamokų plečiantis Europos Sąjungai į centrinė ir rytų Europa, buvo ta, kad e, tą plėtrą turi remti absoliučiai visos politinės partijos. Jeigu tokia pat dvasia dominuos vakarų Balkanuose, tai uh, bus naudingiau, nes nesutarimai būtų žalingi. Ir aš labai draugiškai norėčiau Jums pasakyti, siekite konsensuso tarpusavyje. Siekite konsensuso dėl vieno visiems pačio svarbiausio klausimo - plėtros tai yra stojimo į ES. Mes turime mokytis iš Rumunijos ir Bulgarijos be kitako pamokų. Būtina įvykdyti rimtą administracinę reformą, kad e, administracija sugebėtų susidoroti su rengimosi narystiai procesu. Be nuseklios administracinės reformos jūsų valstybės nesugebės E, panaudoti ES pasirinkimo narystėje lėšų ir paskui narystės fondų. Aš manau, kad tai yra pagrindinis variklis, e, ypač e, tame ilgame pasirengimo narystėje laikotarpyje. Bet dirbti reikia pradėti jau dabar ir prieš akis reikia turėti aišku svarbų tikslą. Paskutinė mintis. Kokių reformų reikia politinėms partijoms Balkanuose? Akivaizdu, kad ši problema turi būti sprendžiama, stengiantis atkurti politinės partijas nuo ver, atskirti politinės partijas nuo verslo ir užkertant kelią nederamam politinių partijų ir rinkimų kampanijų finansavimui. Aukšto lygio korupcija yra rykštė ne tik vakarų Balkanams, bet ir kitoms Europos dalims. Matome, kad aplink politinį sprendimų prieimimą e, plaukia labai daug pinigų ir mes turim kovoti su ta korupcija jau dabar, nelaukdami. Tai aš tikiuosi, kad Europas galės įgyventi savo pažadus. Ačiū. Pone Zysi iš Graikijos. Ačiū. Norėčiau pasveikinti visus konferencijos dalyvius, norėčiau padėkoti Vengrijos premjerų iš kalbą, pasveikinti pirmininkaujančią Vengriją. Taip pat ačiū ir komisijos pirmininkui, ir komisijai. Pone pirmininką, ši konferencija visiems reiškia labai daug. Apsikeitėme nuomonėmis, vizijomis, pademonstravome politinę valią bei tai, kokios galimybės egzistuoja. Šiandien buvo išsakyta daug svarbių minčių Mūsų dialogas patvirtina Vengrijos premjero žodžius būtent Europos Sąjunga e, turi siekti tiek plėtros, tiek didesnio gylio. Tačiau Europos Sąjunga nereiškia, kad e, reikia žmonėms kažką primesti. Ne, mes Turime pasimokyti iš ES istorijos ir padėti ES patirtį perimti Vakarų Balkanams. Vakarų Balkanų valstybės e, prisijungusios prie ES, aišku, ją praturtins, nes jų istorija, kultūra yra tikrai labai įvairi ir turininga ir regiono prisijungimas padės Europoje stiprinti taiką, gerovę ir solidarumą. ES yra ta ateities vizija, kurios reikia visiems europiečiams, reikia vakarų Balkanų gyventojams. Ši vizija be abejo paliečia mūsų širdis ir protus. Ji turi tapti e, realybę mūsų vaikams. Todėl e, turime šį aspektą nuolat pabrėžti. Aišku, yra tam tikrų sąlygų, pasisakome už vakarų Balkanų valstybių narystę, tačiau esamos problemos turi būti sprendžiamos. Daugia etninės visuomenės problemos egzistuoja ir jos turi spręsti anksčiau jos puikiai sutarė tarpusavė, dabar situacija pasikeitė, reikia e, situaciją gerinti, būtina palaikyti e, socialinius ir kultūrinius pokyčius regione. Tikrai džiugu, kad regiono valstybių partijos sutarė dėl narystės ES būtinybės. Graikija palaiko vakarų Balkanų integraciją, palaiko pirmininkaujančią Vengriją ir jos pastangas. Tesalonikų darbo tvarkė bus papildyta specialiomis gairėmis, e, kurios bus pradėtos įgyvendinti 14 metais. Ačiū. Dėkui. Dabar žodis ponui Rodrygės iš Portugalijos parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė parlamento, Europos parlamento pirmininkė, ponė Vengrijos parlamento pirmininkė, premjerė, komisijos pirmininkė. Aš norėčiau išreikšti nepaprastą pagarbą Vengrijos ambasadoriui Lisabonoje. Jis nepaprastai stengiasi tobulindamas santykius tarp Vengrijos ir Portugalijos. Beje, džiaugiuosi, kad jis moka portugalų kalbą ir man tai tikrai labai širdį glosto. Aišku, mes tikrai sveikiname šį integracijos projektą, jis svarbus ES ateičiai ir svarbus nacionaliniams parlamentams, nes kartais atrodo, jog europinėme projekte mes pamirštame nacionalinius parlamentus, pamirštame apie jų svarbų vaidmenį, kuriant Europos ateitį. Mūsų dviejų dienų konferencija atspindi šį svarbų parlamentų vaidmenį tiek tose šalise, kurios jau yra valstybės narės ir, kurios net, ir tose šalise, kurios netrukus prisijungs prie bendrijos. Akivaizdu, kad narystė ES yra vakarų Balkano ateitis. Ar tai vyks poryt, ar kažkada vėliau, vis vieną dieną tai tikrai įvyks. Šio regiono valstybė susiduria su problemomis, ES taip pat e, turi savų iššūkių. Praeitie e, plėtros politika buvo labai sėkminga, tačiau plėtra neturi užgošti konsolidacijos reikia konsoliduoti tai, ką pasiekėme. Liktis turi būti išlyginta tiek plėtra, tiek konsolidacija turi e, susilaukti pakankamo dėmesio. Na, e, tas konsolidacijos ir plėtros procesas, jeigu jis vyks lygiai greičiai, be abejo sustiprins Europos Sąjungą. Portugalija ir yra visiškai priešingoje pusėje nei vakarų Balkanai Europos žemėlapyje. Tačiau mes visiškai palaikome šių valstybių pastangas, palaikome valstybės, kurios siekia labai aktyviai vakarų Balkanų valstybių prisijungimo. Mes atliksime savo darbų dalį, kaip ir kitos čia dalyvaujančios valstybės mes siekiame stiprinti Europos Sąjungą bei užtikrinti, kad plėtra vyktų užtikrintai ir patikimai. Ir tikiuosi, kad netrukus Vakarų Balkanų valstybės taps pilnateisėmis valstybėmis narėmis. Ačiū. Dabar ponas Ilčiavas, jis yra Europos parlamento narys. Ačiū pirmininkė, Aš esu įsitikinęs, kad vakarų Balkanų perspektyva tapti ES nare yra visiškai įmanoma. Šiandien e, prasidėję ginčiai ir diskusijos yra daugiausia apie proceso tempą, skirtingus jo etapus ir įmanomas pastangas, kurių mes visi turėtume imtis, kad išvengtume problemų ir užkirstume kelią kažkokiems nemaloniems surprizams. Šio požiūriu aš manau, kad e, be politikų ir parlamento narių Vakarų Balkanuose turėtų būti išgirstas ir intelektualų bei profesionalų ekspertų balsas. Jų balsas turi vis stiprėti. Aš nesu visiškai tikras, kad pakanka supratimo apie Vakarų Balkanų regioną. Tai yra ypatingas, specifinis regionas su labai sudėtinga istorija. Ir gana dažnai uh, E, jį gaubė daugybė visokiausių mitų apie sienas, e, pavienius interesus, kažkokias neaiškias koalicijas ir alijansus. Ministras pirmininkas Orbanas labai teisingai pabrėžė, kad skirtingų valstybių kandidačių statusas neturėtų būti supainiojamas ir vienodinamas. Tai, kas e, pasakytina apie Juotkalnyje ar Hercegoviną, nėra tas pats, kas gali būti pasakyta apie Bosniją ar, ar kitą valstybę. E, didelis diskusija prasidėjo dėl Makedonijos pavadinimo. Manau, kad tai yra griniausia tuščia spekulacija. Kodėlgi tos valstybės negali nuoširdžiai tarpusavėje susitarti? Labai daug yra priimta rezoliucijų, įprastinių pareiškimų, kuriuose skatiname ir Graikiją, ir Makedoniją imtis pastangų, vadovantis jungtinių tautų sistema, bet tai daugiau nebeduoda jokios naudos. Rytų Europoje esanti valstybė šiandien nori pakeisti savo pavadinimą. Negi taip sunku būtų rasti uh, vienokį ar kitokį pavadinimą Makedonijai. Jeigu tos šalys e, Graikija ir Makedonija nesusiduria, nesusitarė, tai kodėlgi negalime ieškoti trečios alternatyvos. Prisiminkime Kosovą. E, dėl Kosovo ginčijosi penkios valstybės narės. Tai gal tada iš vis pažanga būtų buvusi neįmanoma. Įvardinkim daiktus tikraisiais vardais ir nepamirškime, kad problemas reikia vertinti šiek tiek giliau. Ar Makedonijai tas ginčas su Graikija yra naudingas? Kad ji, pavyzdžiui, galėtų perimti Serbiją, ar būtų galima taip galvoti? Visos tos problemos yra aktualios mums visiems ir mes turime būti vieningi ieškodami sprendimo. Aš lygiai taip pat norėčiau pasakyti, kad ES institucijos tam tikra prasme yra įsiskolinusios vakarų Balkanų šalims. Visiškai sutinku su Doris Pak, kuri prašė, kad būtų peržiūrėtas Daytono susitarimas ir kad ES pradėtų aktyviau veikti Vakarų Balkanuose. Labai ačiū. Dvi mėlynosios kortelės. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel využiť prítom... Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Noriu pasinaudoti tuo, kad mūsų susitikime yra ministras pirmininkas Orbanas. Noriu jo pastirauti. Ar jo manimų įstatymas dėl Vengrijos pilietybės ar kitų um, Europos valstybių pilietybių įstatymai uh, yra naudingi. Uh, vakarų Balkanų regiono integracijai. Čekijos parlamento atstovas. Dėkui za slovo, vážený pane předsedající. Ačiū už suteiktą žodį, pirmininkė. Norėjau e, Čekijos delegacijos vardu pasakyti štai ką mano manimu ministro pirmininko Orbano šalis vadovauja ES, pirmininkauja ES labai sėkmingai ir pozityviai. Džiaugiuosi, kad po kolegos iš Slovakijos kaip tik gavau progą pasisakyti. Ir noriu pasakyti, kad premjerė, jūs dabar vadovaujate ES labai sudėtingų momentų, sudėtingų taip pat ir jūsų šaliai. Bet to reikia nepamiršti Rusijos, Ukrainos dujų krizės ir um, įvairių labai aštrių ekonominių klausimų. Be abejo, jūs, jums tikrai nelengva situacija teko. Aš norėčiau dėl tolesnės plėtros pasiteirauti atidžiai klausiausi e, premjero Orbano ir komisijos pirmininko Baroso pasisakymų. Manau, kad jūs suformavote labai teisingas pozicijas ir labai jautriai apibūdinote tai, kaip ES turėtų žiūrėti į vakarų Balkanų valstybės. Jūs jautriai kalbėjote apie tai, ko ES tikisi iš tų valstybių. Manau, kad dabar ES turi taip pat ir rimtų vidinių problemų, kurias turi spręsti. Visų pirma, kalbėčiau apie ekonominius sunkumus. Ir dažnai atrodo, kad mes darome ne tai, kas yra reikalinga, o tai, kas politiškai populiaru. Aš suprantu, kad mūsų susitikimo tema nėra ekonomika, tai yra Vakarų Balkanų integracija, tačiau keli kolegos jau paminėjo tą faktą, kad kai kurių svarbių valstybių narių delegacijų nėra šiame sutikime. Tad norėčiau pasiteirauti um, premjero Orbano ir komisijos pirmininko Baroso, ar jų manimų uh, tokios ekonominės priemonės kaip stabilizavimo paketas ar ekonominės. Ekonominių priemonių paketas yra tinkamas tinkami būdai sustiprinti ES valstybės narės. Jeigu ES neišsaugos savo jėgos, savo ekonominės galybės, tai jai tikrai bus sunku užsitikrinti gerą ateitį ir plėtrą ateityje. O dabar ponas Opal iš Vengrijos parlamento. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai, 2011 metai gali tapti labai svarbiu lūžio momentu, kai eina kalba apie ES stabilizaciją. Ir lūžį čia aš turėčiau omenyje neigiamą. Tolesnė ES plėtra ir sukaupta patirtis gali prilėtėti ir vakarų Balkanų integracija taip pat gali pradėti strikti, o tai turėtų labai rimtų padarinių ir mes turime tai turėti omenyje. Todėl labai svarbu, kad dabar ES pirmininkaujanti Vengrija didžiulį prioritetą skiria vakarų Balkanų šalių integracijai. Šis regionas yra rytų, vakarų, pietų, šiaurės kelių kryškelėje. Tai regionas, kur yra daug kultūrinės įvairovės. Ir daug kalbėtojų taip pat ir vakar pabrėžė, jog kultūrų dialogas gali tapti E, varikliu šiame regione. Aš manau, kad ES turi dėti visas pastangas. kad ir toliau skatintų kultūrų dialogą, e, bendradarbiavimą, e, etinės grupės, etinės mažumos taip pat turėtų būti įtrauktos į šiuos procesus ir suvaidinti irgi savo katalizatoriaus vaidmenį. Kultūrų įvairovė tame regione gali būti puikiu modeliu kitoms šalims ir ES taip pat. Vakarų Balkanai galėtų būti pavadinti e, tarsi kompresuota Europa. Tai yra labai svarbus Europos įvairovės komponentas ir mes būtinai turime jį integruoti. Be abejo, yra atitinkami reikalavimai ir sąlygos, kurias turi vykti šalis kandidatės, tačiau jų e, teisėta vieta yra Europos tautų šeimoje. Kalbant apie Kroatijos stojimą, mm, labai svarbu pabrėžti šio klausimo svarbą artimiausiais mėnesiais mes matysime, kaip valstybės narės e, padirbės ir, ir kaip seksis joms baigti stojimo dėrybas. Austrijos atstovas pana Štadler. Ačiū ponė pirmininkė. Iškart norėčiau pasveikinti pono premjerą, kad e, Vengrija taip puikiai pirmininkauja Europos Sąjungos e, ministrų tarybai, nors pradžioje susidūrė tikrai su nepagristais kaltinimais ir sunkumais. Diskusijos apie vakarų Balkano integraciją turi vykti pasinaudojant ankstesnių plėtrų patirtimi. Tai reiškia, kad negalime pernelik skubėti Tai reiškia, kad reikia geriau pasirenkti. Ir be abejo, čia ES gali labai stipriai padėti. Svarbiausia, kad Vakarų Balkanų valstybės gautų tam tikrą europinę perspektyvą, gautų kandidačių statas, statusą ir susilauktų pagalbos siekiant net kandidatės statuso. Kroatija be abejo turi, kaip įmanoma, greičiau baigti stojimo dėrybas. Kiekvienas žino, kad Kroatijos stojimo dėrybos trunka ilgiausiai lyginant su mm, anksčiau buvusiamis dėrybomis ir jau tikrai atėjo laikas pripažinti Kroatijos pastangas. Paskutinis e, klausimas e, apie vakarų Balkano ateitį kaipgi reikia elgtis su ten gyvenančiomis tautomis ir etninėmis grupėmis. Čia reikia elgtis atsargiai ir labai jautriai. To mm, mus moko patirtis. Negalima vaidinti mokytojų ir žiūrėti iš aukšto. Reikia bendrauti kaip lygus su lygiu atsižvelgti į jų kultūrinę įvairovę ir ypatingą istorinę patirtį. Austrija čia e, tikrai yra daug pasimokiusi. Vakarų Balkanų, apskritai Balkanų istorija yra labai sudėtinga, jautri ir į tą mums reikia tikrai stipriai atsižvelgti. Raginu e, tą Graikijos ir Makedonijos pavadinimo klausimą spręsti labai atsakingai. Aišku, Graikijos pozicija suprantama, Makedonijos pavadinimas yra jos istorijos dalis, todėl šios šalis, šios dvi tautos turi dvišalių pagrindų išspręsti klausimą, be abejo tam pri, prireiks laiko. Ir čia nėra tiesiog pavadinimo klausimas, tai yra istorinės patirties problema. Manyčiau, kad uh, anksčiau egzistavę nesutarimai tarp Europos valstybių galėtų pasitarnauti, sprendžia šią problemą. Ačiū. Ačiū. Dabar ponė Gaiduškova iš Čekijos senato, tačiau prieš e, jos pasisakymą aš norėčiau perduoti pirmininkavimą ponui Martinės, Europos parlamento vicepirmininkui. Pone pirmininkė, pone Baroso, ponė premjerė. Aš labai džiaugiuosi, kad suteikta proga čia pasisakyti ir iškart norėčiau pasveikinti pirmininkaujančią Vengriją. Labai džiugu, kad e, buvo sušauktas e, suvažiavimas tokiu svarbiu klausimu. Čekija, Europos Sąjunga, Vakarų Balkanai yra mums visiems rūpimi klausimai. Mes juk turime bendrą istorinę patirtį ir dabarties sienos neturėtų suskaldyti, mūsų neturėtų neleisti jaunimui pažinti vienas kito. Prisiminkime, kokią viziją turėjo Robertas Šumanas. Jis galvojo apie integruotą Europą. Šią mintį, ši mintis jam gimė sėdint kalėjime. Ir e, manau, kad jo mintis padarė didelę įtaką ES ateičiai. Nepamirškime šios vizijos e, net ir šiais sudėtingais ekonominiais laikais. Svarbu visai Europos Sąjungai ir svarbu Vakarų Balkanams, kad esamos problemas neužgožė integracijos e, troškimo. Norėčiau patikinti, kad Čekijos Respublika palaiko integracinius siekius, nesvarbu ar Čekijoje, Čekijos pozicija ar opozicija. Mes linkime Vakarų Balkanų valstybėms kaip įmanoma sėkmingesnės ateities ir be abejo tikimės, kad dėrybų procesas vyks labai sėkmingai. Ačiū. aš perėmiau posėdžio pirmininkavimą ir pasinaudosiu galimybę bei nuoširdžiai padėkosiu Vengrijos parlamentui už pagalbą organizuojant, už visą paramą ir ap, ypatingai dėkui kolegui Ötik, kuris yra Europos reikalų komiteto pirmininkas. O dabar žodis ponui Hernandės iš Ispanijos. Ačiū pirmininkė Ispanijos delegacijos vardu. Norėtumėm patvirtinti, jog Ispanija ir toliau ryštingai dirbs dėl vakarų Balkanų integracijos į ES. Tas buvo aišku ir kuomet Ispanija pirmininkavo. Uh, ES ir surengė aukšto lygio sutikimą Sarajeve su vakarų Balkanų valstybėmis. Čia viso regiono šalis susitiko į bendrą forumą. Mes galvojame, kad labai svarbu išspręsti nesutarimą tarp Graikijos valdžios ir Fairom dėl tos šalies uh, Tai yra Makedonijos pavadinimo tam, kad ji galėtų e, tinkamai judėti link narystės Europos Sąjungoje. integracijos srityje matoma iški pažanga, judama link vizų liberalizavimo vakarų Balkanų valstybėms matome, jog vyksta susitaikymo tarp to regiono valstybių procesai, sprendžiamos problemos tarp Serbijos ir jo kalnyjos. Nuo to laiko, kai pradėtas procesas 2010 metais, yra padarytas didžiulė pažanga stojimo procesuose ir stojimo dėrybos bus pradėtos greitai, tikimės, e, su kitomis valstybėmis. E, Ispanijos parlamentas labai palaiko šį procesą, tai yra Vakarų Balkanų valstybių integracijos į ES procesą. Mes dar kartą galime pakartoti savo ryštą, kad labai remiame šios procesus ir Ispanijos e, senato vardu dėkoju pirmininkė už šią galimybę išdėsti mūsų poziciją. Morador, Eh, Ir paskutinis kalbėtojas e, sąraše yra Rumunijos senato narys panas Opreja. E, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pasidalyti savo jausmais E, jaučiuosi kiek nesmagiai dėl to, kaip diskusijos prasidėjo e, šiandien iš ryto tarp Vengrijos atstovo ir Albanijos parlamento pirmininkės. Aš manau, kad tikrai nieko gero e, nebus iš to, jeigu bus tik tai įtampa tarp šalių eskaluojama. Labai tikiuosi, kad e, rumūnus ir albanus vienijančius draugiškus jausmus neįtakos tokie e, incidentai. Albanų e, universitetas universitetai dalyvauja bendrame vakarų Balkanų universitetų tinkle. Ir reikia pasakyti, kad tai yra puikus pavyzdys visiems, kad, kuris parodo, kaip jaunimas ir dėstytojai pilnai integruojasi viso, visų vakarų Balkanų valstybių um, piliečiai um, kartu dirba. Labai svarbu, kad vakarų Balkanų valstybės būtų vieningos, vieningos į įvairovėje, taip kaip ir ES yra sakoma, suvienyti įvairovėje. Mes labai tikimės, kad ateityje procesai apsivainikuos pozityviais rezultatais ir aš manau, kad pilietinė visuomenė suvaidins labai svarbu vaidmenį. Uh, Balkanų regionas, aišku, pergyveno didžiulės įtampas, tačiau tai yra regionas, kuris yra labai turtingas kultūriškai ir kitomis prasmėmis. ES turi pripažinti vakarų Balkanų regioną kaip labai turtingą, vertingą regioną. Tikrai ES reikia šio regiono labiau net negu tam regionui reikia ES. Iš tikrųjų, mums visiems reikia vieni kitų. Gracias, intervención... Labai ačiū, mėla kolegė. Šis pasisakymas užbaigė kalbėtojų sąrašą, kuriuo buvo pasirašę šiam diskusijų raundai. Dėkoju už. Uh, visus komentarus, o dabar suteiksiu žodį ponui Baroso, Europos komisijos vadovui, kad jis atsakytų jūsų klausimus. O paskui suteiksiu žodį ministrui pirmininkui Orbanui, kuris e, pristatys tarybą. Tikiuosi, kad jūsų pasisakymai bus trumpi, bet jūs esate Europos parlamente ir turbūt esate įpratę glaustai kalbėti. Paprastai e, komisijos pirmininkui apribojimų neįvedame, tačiau mes. E, e, suprantame, kad jūs patys nepiknaudžiausite tokiu leidimu. E, mes jums negalime išjungti mikrofono ir aš tikiuosi, kad jūs išsamei ir konstruktyviai sugebėsite trumpai ir aiškiai atsakyti. Husė Manuel Durao Baroso, prašom žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju Jums už visus komentarus. Labai atidžiai stebėjau E, šią diskusiją ir norėčiau konkrečiai atsakyti į man skirtus klausimus. Visų pirma, dėl mūsų ambasadoriaus paskirimo į Bosniją ir Hercegoviną. Tik vakar baronienė Ashton Europos komisija informavo, kad jau baiginėja atrankos procesą. Ieško jį labai patyrusio diplomato, nes norime, kad ta Europos komisijos atstovybė būtų labai stipri. Europos sąjungos ambasada iš esmės tai bus ir ji greta delegacijos funkcijų atliks ir Europos ypatingosios įgaliotinės politinių reikalų atstovybės darbą. Dėl man pateikto klausimo apie dabar Europos susidariusią ekonominę padėtį ir E, taikomas priemonės. Aš nekalbėsiu apie priemonės, kurių ketinamintis, jos yra labai toli siekiančios. Jeigu klausumėt mano nuomonę, aš sakyčiau, kad jos turėtų dar toliau siekti. Mes turėtume galvoti apie politikos geresnį koordinavimą. Vis tik manau, kad ir dabar pasiektas konsensusas taryboje yra labai geras ir turime daug gerų priemonių. Tačiau tai dar nėra viskas. Labai dažnai ES kalba apie visokiausias procedūras, institucijas, bet pamirštame politinę valią ir norą dirbti kartu bei ryštą. Šiandien vyriausybės turi priimti e, priemonės dėl fiskalinio konsolidavimo, griežtesnių reformų ir visa tai turi būti daroma bendradarbiavimo dvasėje, galvojant apie tas priemonės, kurias jau dabar taikome, e, gerbent Europos institucijų, parlamento ir komisijos vaidmenį ir taip mes galėsime padaryti pažangos. Pagrindinis klausimas buvo pateiktas pono Lordo Evansono. Jis klausė, kaip e, prisidėti, kaip aktyviau dalyvauti. Ypač toms valstybėms narėms, kurios yra labiausiai suinteresuotos plėtra. Taip, tiesa yra ta, kad skirtingos valstybės narės turi skirtingo masto interesą e, įtraukti Vakarų Balkanų valstybės. Kai kas iš jūsų kalbėjote apie plėtros nuovargį. Aš noriu aiškiai pasakyti, Europos komisija tokio nuovargio niekada nejaučia ir jo nėra. Mes e, nepažįstam tokio reiškinio. Ir tai mes suprantame, kad plėtra yra labai svarbi mūsų ateičiai ir aš jau savo pasisakymą pačioje pradžioje sakiau, kad ES plėtra buvo ne tik viena sėkmingiausių ES politikų, propaguojant taiką, demokratiją, pluralizmą, atviros ekonomikos principus, teisinės viršenybės principus. Aš manau, kad tai yra Europos istorijoje vienas didžiausių pasiekimų. Pažvelkime į tai iš perspektyvos. Ką reiškia ES plėtra? Nuo 6-7 narių iki 27 šiandien ir dar daugiau labai greitai. Tikrai nuostabu ir stebėtina, koks didžiulis tas projektas po tų baisių mūsų istorijos įvykių, kaip pirmo ir antro pasaulinių karų. Aš e, pats bandau visada tai įsivaizduoti ir aš noriu jums tą patį pasakyti. Kai aš susitinku su kolegomis iš Amerikos, e, Kinijos, Japonijos ar panašiai, jie visuomet labiausiai žavisi tuo, kad ES sugeba plėstis. Taigi aš e, labai giliai iš širdies vertinu šios plėtros proceso reikšmę. Bet tuo pačiu metu aš suprantu, kad standartų nuleisti negalime, švelninti negalime. Svarbu, kad valstybės kandidatės ar valstybės, kurios nori tapti kandidatėmis, taip pat dirbtų. Nemanau, kad mes galim padėti nors vienai valstybei be reikalo. Ir mes nenorime pasakyti, kad problemas išspręs Europos Sąjunga. Mes jas remiame, mes jums padedame, bet niekas ne vietoj tos valstybės neišspręs tų problemų. Pačios valstybės turi spręsti problemą susijusią su demokratijos įtvirtinimu, teisės viršinybės principų, korupcija, teismų nepriklausomybė ir panašiai. Visose diskusijose apie tai labai daug kalbame ir šiandien apie tai buvo kalbama. Dabar kaipgi ES įsitraukti į tą veiklą? Taip kaip darom šiandien - įtraukti parlamentus. Ponas Rodrygės iš Portugalijos sakė labai aiškiai, kad Portugalija remia ES plėtrą į vakarų Balkanus. Manau, kad jo signalas yra labai svarbus. Tai rūpi ne tik valstybėms, kurios yra arti vakarų Balkanų, bet ir toms valstybėms, kurios geografiškai yra toli nuo to regiono. Jos supranta, kaip svarbu tai yra politiškai ir ekonomiškai. Aš pats ką tik lankiausi tame regione savo antros kadencijos pradžioje. Ir aš būtent norėjau parodyti, kad plėtra mums yra labai svarbi. Apie tai dabar diskutuojam komisijoje labai daug. Ir manau, kad Kitos, e, e kita įstosianti valstybė bus Kroatija ir tai turėtų vykti labai greitai, nes darybos jau artėja prie galo. Ir manau, kad tai bus m, mm, tarsi naujo akcento suteikimas plėtrai. ES valstybėse narise vėl prasidės diskusija apie ES plėtrą. Atvirai šnekant, aš dažnai nusiviliu dėl to, kad valstybės narės, kurios gauna tiek daug naudos iš ES plėtros, neskiria dėmesio tam, kad visuomenė išaiškintų, kokia svarbi yra ta plėtra. Ir aš kalbu ne tik apie naujasis, bet ir apie senasis valstybės narės. Dėl plėtros ir ekonomikos augimo, dėl e, naudos, e, kurią gauna senosios valstybės narės, apie tai būtina kalbėti, nes tikrai įspūdingos naudos mes pasiekėme. Bet spauda, žiniasklaida visuomenė apie tai nežino, apie tai nekalba. Dėl to kartais nacionaliniams politikams yra labai sunku pasakyti, kad mes norim toliau tęsti plėtrą. Ekonominės krizės metu žmonėms, aišku, labiausiai rūpi, savai mes suprantama, e, savinteresai. Žmonės bando tarsi patį save apsaugoti. Ir jeigu nacionalinių valstybių lyderiai neišaiškins žmonėms, kokia plėtra yra svarbi, tai negalima tikėtis jokio piliečio entuzijazmo. Taigi reikia iš tiesų diskusijos apie tai, kokią naudą politinių, ekonominių požiūrių e, sąjungos plėtra atneša. Ir tokie susitikimai kaip šiandien ir vakar yra tikrai labai svarbus tam kontekste. Ponas Bostinaru, kiek atsimenu, minėjo, kad politinės šeimos, politinės partijos atlieka labai svarbu vaidmenį. Ir kadangi aš dabar kreipiuosi Europos parlamento e, ir nacionalinių parlamentų narius, aš tai noriu akcentuoti ir Balkanų kontekste, ir kitų valstybių kontekste labai dažnai e, politinės jėgos kvestionuoja parlamentą tų legitimumą. Bet taigi tai yra labai didelė bėda. De, kvestionuojama demokratija. Aš pats esu buvęs ministras pirmininkas, aš pats esu buvęs akademikas. Aš žinau, kiek diskusijos daug reiškia, kiek viešieji debatai daug reiškia. Ir jeigu nuvažiuoja į valstybę ir žmonės sako, kad jų vyriausybė yra neteisėta, nele, nele, le, neturi legitimumo, jeigu demokratinė sistema nesusilaukia visuomenės pritarimo, tada iškyla tikroji problema. Todėl jūs, nacionaliniai parlamentarai, nacionalinių vyriausybių nariai, turėtumėte remti plėtrai vakarų Balkanus. Ir aš tikrai nuoširdžiai siūlau jums stiprinti bendradarbiavimą per politinės šeimas, per politinius fondus per e, parlamentų frakcijas, kad e, mes įtvirtintumėm demokratijos kultūrą vyriausybių, val, valdančiųjų partijų, opozicijų partijų, kad e, tos valstybės suprastų, kad tai yra reikalinga. Nes aš jau pirminiam pasisakymę sakiau, kad reikia stiprinti konsensuso kultūrą. Neužtenka tik kurti politinių, demokratinių, gyvybingų, aktyvių diskusijų, kurios vyksta visose demokratinėse valstybėse, bet reikia įtvirtinti teisinę valstybę ir demokratiją būtent per partijų konsensusą. Ir mums, kaip politikams, tai yra nepaprastai reikšminga. Plėtra nėra technokratinis ar biurokratinis procesas, mūsų turi remti visuomenė. Tai yra atviros visuomenės ir atviros ekonomikos propagavimas. Ir būtent tai dabar mes galėtume padaryti. Mano nuomonė ir Europos komisija darys viską, kas e, reikalinga, kad tas klausimas išliktų mūsų darbos varkės viršuje. Ir aš dėkoju ponui Orbanui už jų norą dirbti pagal tą darbo atvarkę. Ir aš dėkoju jums visiems už tai, kad jūs čia čia norite dalyvauti ES plėtros procese. Aš e, daug kartų esu sakęs tai, lankydamasis Balkanuose, tai sakiau ir paskui, kai vyksiu kitą mėnesį į Balkanus, vėl tą patį kartosiu, kad tos valstybės įvykdytų reformų pagrindų galės tapti ne tik Europos šeimos narėmis, jos jau tokios yra turbūt, bet ir visą teisėmis narėmis. Ačiū. Muchas gracias. Muchas gracias, querido presidente. La verdad es que eh, yo creo que para todos nosotros es siempre. Labai ačiū Europos komisijos pirmininkui. Kaip visuomet jūs esate įkvėpimo šaltinis, ypač su tomis pastabomis, kokias tik išsakėte. Ir taip pat ir politinių patirties e, pamokų mums taip pat tik paskleidėte. E, dėkoju Jums už tai, mes turėsime galimybę parsivežti tai namo. E, Dėkojame pirmininkaujančiai Vengrijai už tai, kad ji tiek dinamiškumo įveda, įneša į šiuos integracijos procesus ir iš karto suteikiu žodį ministrui pirmininkui Orbanui. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, atsakysiu klausimą, kuris buvo adresuotas Vengrijai. Dėl pilietybės suteikiamos vengrams gyvenantiems už Vengrijos ribų. Mano atsakymas yra toks. Šiuo žingsniu mes stengiamės panaikinti diskriminaciją kaiminėse valstybėse vidurio rytų Europos valstybėse dviguba pilietybė yra įmanoma, pavyzdžiui, Kruatijoje, Rumunijoje ar Serbijoje. Tad nematau priežasčių, kodėl e, Vengrija E, turėtų atsisakyti tokios galimybės. Taigi mes tengiamės užkirsti kelią diskriminacijai tokiais veiksmais. O dabar pasistengsiu atsakyti į klausimus keltus pirmininkaujančiai Vengrijai. Noriu visų pirma padėkoti už jūsų gerus žodžius, galbūt jie pernelyg anksti dar išsakyti, kadangi dar yra laiko, per kurį, per kurį galime ir, ir klaidų padaryti. Uh, bet pradžiai bendro pobūdžio pastabos. Kai pradėjome darbą, priemėme strateginį sprendimą. Turėjome pasirinkti, ar tai bus grožio konkursas, festivalis, ar šešių mėnesių rimto darbo laikotarpis. Ir mes pasirinkome paskutinį variantą. Uh, Todėl mes užsibrėžėme labai aukštus tikslus - ekonomikos valdysena, energetikos politika, plėtra, Romų klausimas. Tai yra pagrindinės mūsų pirmininkavimo temos. Mes galvojame kad jeigu sėkmingai atliksime šį darbą, tai bus tikrai prasmingas rezultatas ir tada jau Vengrijos pirmininkavimo pabaigoje galbūt mes jau būsime ir nusipelnę jūsų gerų žodžių. Apibendrinant šios dienos diskusijas, būtų galima pasakyti, kreipiantis labai atvirai ir sąžiningai vakarų Balkanų valstybių atstovus, kad mes labai mandagiai stengiamės suformuluoti savo pozicijas, tačiau nesuklyskite, jūsų situacija kaip narystėje besirengiančių valstybių, narystės siekiančių valstybių e, situacija yra pakankamai sudėtinga. Jūsų regione abejonių ir baimės daugėja. Aišku, to nepalyginsi su tomis abejonėmis ar e, baimėmis, kokias mes patyrėme savo valstybėse prieš narystę. jūsų valstybėse tos baimės ir abejonės yra daug rimtesnės. Aišku, aš nenoriu pernelyg dramatizuoti tos situacijos, bet kokia atveju ji yra jau pakankamai dramatiška. Tačiau norint išlaikyti integracijos uh, klausimą darbo atverkėje reikia labai daug ką nuveikti, kitaip mes uh, žengsime didžiulį žingsnį atgal. Uh, Manau, kad tokie susirinkimai kaip šiandienos yra labai svarbus, todėl labai dėkuoju Europos parlamentui ir Vengrijos parlamentui už tai, kad jie pasirūpino, jog ši šios dienos konferencija įvyktų. Ir mes kalbame ne vien tik tai apie ES sienų perkelimą toliau į rytus, kuomet mes tapome ES narės, mums nereikėjo į rytus toli nukelti sienų ES, kadangi e, Graikija yra, yra toli į rytus, tačiau ta, kai kalbame apie vakarų Balkanus, labai svarbu, kad kalbėtumėm ne apie sienų perkelimą, o apie tai, kad mes norime apglėpti, priimti tą regioną į um, Europos Sąjungą ir tiesiog pasakyti, kad tas regionas, kuris ir taip yra Europos dalis, kad, būti, kad jis turi būti Europos Sąjungos dalis ir be jokių baimių, be jokio skepticizmo. turime visi dirbti iš vien. Mes aiškiai žinome, kaip svarbu yra sąjungininkų palaikymas. Esu labai dėkingas e, Europos parlamentui, kuomet uh, 90-mečio pabaigoje, 10-mečio pradžioje vedėme dėrybas dėl narystės. Mes supratome, jog pagrindinis mūsų sąjungininkas tose dėrybose yra Europos parlamentas ir jis visą laiką toks ir išliko. Ačiū. Ačiū Jums, uh, premjerė Orbanai. Akivaizdu, kad uh, išklausyti atsakymai, išsakytos mintis susilaukė visiško pritarimo ir dabar reikia perėti prie kito mūsų darbo tvarkės e, klausimo. Parlamento pirmininkas Köver ir aš apibendrinsime mūsų susitikimo rezultatus ir aš suteikiu žodį ponui Laslo Köver. Prašom. Ačiū. Gerbiami vadovai e, ir parlamentarai. Labai sunku kalbėti po pono Barozo ir premjero Orbano bei rasti kažką naujo pridurti tais klausimais, apie kuriuos diskutuojame jau antrą dieną. Tačiau reikia apibendrinti mūsų diskusijas. Su nepaprastu susidomėjimu klausiausi šiandien ir vakar pasisakiusių parlamentarų, išgirdome labai daug įdomių ir naudingų minčių. Vakarų Balkanų valstybės buvo pristatytos iš įvairių aspektų, paliesti visi aktualūs e, dalykai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė, ypač padėkoti mūsų pagrindiniams kalbėtojams. Jie padėjo nukreipti mūsų mintis teisinga kryptimi. Po dviejų dienų diskusijų, manau, aiškiau suvokiame, kokių, kokie iššūkiai e, stovi prieš Europos Sąjungą ir Vakarų Balkanus. Per diskusijas buvo paprie, pabrėžta, kad reikia įgyvendinti Kopenhagos kriterijus ir užtikrinti mažumų teisės. Ta būtina padaryti dar prieš įstojant į Europos Sąjungą. Ši problema ypač aktuali šiam etninė gausa pasižyminčiam regionui. Teisingumo, laisvės ir saugumo erdvėje būtina vykdyti daugiau reformų, būtina stiprinti išorės sienų kontrolę. Taip pat buvo pažymėta, kad bendroji Europos migrantų politika e, galų gale turėtų tapti realybę ir sustiprinti solidarumą migracijos srityje. Kalbant apie piliečių vaidmenį, buvo pažymėta, jog reikia pilietinę visuomenę, kiekvieną pilietį įtraukti į esamus procesus, kiekvieno piliečio nuomonė yra labai svarbi ir svari. Būtina užtikrinti vakarų Balkanų studentams galimybę atvykti studijuoti į valstybinų universitetus. Taip pat yra minėtinas socialinis aspektas. Žmonės turi turėti darbo. Regionas, regiono valstybės turi padėti viena kitai, siekiant joms bendrų tikslų. Ta jau pažymėjo premjeras Orbanas. Taigi, kas tapo aišku po diskusijų. Tikrai nesi, neišgirdome nei vieno pasisakiusioje su abejojusio vakarų Balkanų integracija į ES, tačiau dėje ne visos valstybės narės čia atsiuntė savo atstovus ir kai kurios didelę svarbą turinčios valstybės to nepadarė. Taip pat buvo paminėtas toks fenomenas kaip plėtros nuovargis ir nepamirškime taip pat stojimo nuovargio. Visą tai gali nulemti šiek tiek lėtesnius integracijos procesus. Tai tikrai neramina. Manyčiau, kad reikia stengti suteikti integracijos procesui naują dinamiką. Premjeras Orbanas savo žanginėje kalboje pažymėjo, jog dėrybą su Kroatija reiktų baigti kaip įmanoma greičiau, kad šis procesas taptų pavyzdžių ir paskatą kitoms valstybėms tęsti savo pastangas. Taigi ačiū visiems dalyvavusiesiems diskusijose ir baigdamas priminsiu premjero Orbano žodžius. Valstybės, kurios laukia pakvietimo ar kandidatės statuso suteikimo, turi labai ištikimą sąjungą Europos parlamentą. Aš atstovauju Vengrijos parlamentą ir galiu patikinti, kad mes darysime viską, kas mūsų galioje, skatindami integracijos procesus vakarų Balkanuose ir pasinaudosime čia visomis pirmininkančios valstybės turimomis galiomis. Ačiū. Eh, Labai ačiū pirmininkui Kovar. Savo pasisakymę nekartosiu to, ką pirmininkas tik ką pasakė. Aš pabandysiu pasidalinti keliomis mintimis iš to, ką ir pirmininkas Buzekas pasakė, ir iš to, ką susikaupęs kaip asmeninę patirtį. Ir be abejo, savo pastabose aš tenksiu atspindėti ir tai, kad turiu dvigubą vaidmenį Europos parlamente, esu atsakingas už ryšius su nacionaliniais parlamentais ir už ryšius tarp Europos parlamento ir šalių kandidačių. tarp šalių kandidačių be abejo aš turiu omenyje ir tas valstybės, kurios žengia tik pirmuosius žingsnius procese, bet tikiuosi, kad tas procesas bus spartus ir padės visoms valstybėms pasiekti narystės. Manau, visiems yra akivaizdu, jog tokio tipo susitikimai yra ypatingai naudingi uh, Tai užtikrina bendravimo kanalą tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų iš įvairių valstybių. Mes visi aktyviai dalyvaujame šiame procese ir dirbdami iš vien galime sėkmingai žengti į priekį be abejo vadovaujamės Lisabono sutartimi, kuri dabar yra teisinis pagrindas visam ES veikimui. Taip pat esame ir teisėti mūsų žmonių atstovai, taigi turime um, prisidėti prie bendro progreso vardant jų interesų ir turime dirbti kartu, turėdami tai omenyje. Dabar konkrečiau kalbant apie tai, kas buvo aptarta diskusijose, noriu pabrėžti E, tą faktą, kad šios diskusijos vyksta labai laiku. E, visas bendradarbiavimas, visas tas postumis, stengiantis užtikrinti, kad vakarų Balkanų valstybės taptų tikrosiamis es narėmis, yra labai svarbu mums visiems. Tai nėra tik tai šiaip kokia gera mintis. Iš tikrųjų, tai yra tai, kas mums visiems yra labai svarbu ir dėl ko mes visi tikrai dirbame. Uh, Europos parlamento narių dauguma pasisako labai aktyviai už šią plėtrą. mes tikrai nenorime, kad ta plėtra taptų uh, besitęsiančių ištestų labai procesu. Um, aišku, matome kai kurias grupės, kurios įgauna vis daugiau jėgos ES. Aš turėčiau galvoje ne vien tik tai euroskeptikus. Um, Ir be abejo, tokioms grupėms įgaunant daugiau jėgos gali kilti um, pavojus integracijai. ES plėtra priimant vakarų Balkanų valstybės, ES bus labai geras dalykas žmonėms gyvenantiems tose valstybėse, bet tai taip pat bus labai svarbu ir mums visiems. Mes visi jau suvokiame, jog dabartinėme globalinėme kontekste, jei nebusime vieningi, pralaimėsime. Arba dirbame E, vieningai ir laikomės tvirtai arba griūnam visi, jei nesame vieningi. Šalis kandidatės todėl mums yra labai svarbios. Ir aš kalbu čia ne apie teorinius dalykus, aš kalbu apie tai, kas yra paremta mūsų pačių patirtimi. Ponas Baroso kaip ir aš, puikiai prisimename tuos procesus, ką reiškia būti šalimi kandidatė, kai reikėjo viskam e, renktis, e, ką reikėjo nuveikti tam, kad galėtum pasiruošti narystiai ES, ką reiškia dalyvauti tuose procesuose, kurie lėmė didesnę gerovę tiems, kas aktyviai dalyvavo procesuose. Ir čia aš kalbėčiau pavyzdžiui apie tokias valstybės, kurios dėl geografinių ir istorinių priežasčių neprisijungė prie ES. Manau, kad labai svarbu būtent uh, galvoti apie tai, kaip tas dar likusias už ES ribų valstybės būtų galima pritraukti į ES, integruoti jas. Vakarų Balkanų valstybėms iš tikrųjų reikia ištaisyti tą istorinę skriaudą ir jas įtraukti į ES. Žinoma, yra atitinkami įsipareigojimai, kuriuos reikės įgyvendinti, e, reikalavimus reikės įvykdyti, kad tas procesas galėtų apsivainikuoti sėkme, bet aš manau, kad jiems turi būti garantuota galimybė tapti ES nare ateityje. Tai, ką mes matome čia, manau, akivaizdžiai rodo, jog nacionalinių parlamentų atstovų atstovų, Europos parlamento narių atstovų pozicija yra aiški. Reikia paspartinti tuos procesus, negalima kelti papildomų kliūčių, negalima kažkokių tai pasiteisinimų ieškoti, kodėl tas procesas lėtinamas. Kroatija, aišku, sėkmingai yra kelyje, tačiau reikia e, drąsiai tiesti ranką ir kitoms šio regiono valstybėms. Ir turi būti visos garantijos toms valstybėms suteiktos, kad ta ranka nuolat liks ištiesta joms. Mes džiaugiamės narystę Europos Sąjungoje, taigi neturime teisės dabar užtrenkti duris prieš nosį toms valstybėms, kurios beldžiasi į Europos Sąjungą. Uh, ir Jose Manuel ir aš puikiai žinome, puikiai prisimename tą iš savo patirties. Dabartinėme globaliame kontekste pergyvenant ekonomikos globalizaciją, kuomet tarptautinės bendruomenės ateitis yra sprendžiama daugia šaliuose formuose, nei viena valstybė nebegali būti įtakinga tarptautinėje arenoje veikdama viena. Tik tai veikdami visi iš vien mes galime sukaupti reikiamą jėgą, kad būtumėm galinga procesų dalyvė tarptautinėje arenoje, kad galėtumėm dirbti dėl Europos interesų. Uh, Tik tokiu būdu mes galėsime įtakoti tarptautinių e, reikalų eigą, tik tai taip mes galėsime užtikrinti, kad tarptautinės vertybės ir Europos projektas realiai įgautų e, svorį. Ačiū visiems dalyviams, ačiū, kad atvykote į šį susitikimą, ačiū, kad aktyviai dalyvavote diskusijose. Ačiū darbuotojams, kurie palengvino mūsų darbą. Ačiū ir vertėjams. Panašu, kad vertėjų e, skaičius vis auga, jau e, kabinos dviem aukštais išdėliotos, o dar ir technikų yra daugybė užtikrinančių sklandų darbą. Taigi, bus ir kitas susitikimas, Lenkijai pirmininkaujant, kol kas neturime tikslios datos, bet esu tikras, kad diskusijos ir kitame susitikime bus lygiai tokios pat pra, turtinančios ir konstruktyvios. Ir pabaigai dar vienas dalykas, ką kolega minėjo dėl jaunimo. Aš norėčiau pasveikinti Kasie Lamanša, tai yra mano atstovavimo regiono jaunimo delegacija, tai yra moksleiviai lydimi mokytojų, kurie lankosi mūsų posėdėje ir mes labai sveikiname juos. Ir šią gaidą baigiu mūsų susitikimą, dar kartą dėkuoju už dalyvavimą ir linkiu gero kelio namo.